Morning, colleagues. Labas rytas, kolegos. Pradėkime mūsų šio ryto susitikimą. Nuo darbo tvarkės tvirtinimo, jei niekas nepaprieštaraus, laikysime ją patvirtintą. Taip pat tvirtiname 28 e, rugsėjo ir kovo 8 posėdžių protokolus. 2017 e, e, vertimo nebus į kroatų, mal, maltiečių ir airių kalbas koordinatorių primti sprendimai. Visų pirma, e, pranešėjų, e, pranešimų referentų skirimas. Aš pats esu pranešėjų skiriamas dėl e, pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl Facebook ir Cambridge Analytica. Ponas De Jong renks pranešimą dėl tarybos reglamento pasiūlymo išplečiančio nedalyvaujančių valstybių narių atžvilgių E, euro apsaugos nuo e, padirbimų programą 2021-2027 metų laikotarpiu, taip pat dėl pasiūlymo dėl e, reglamento Europos parlamentos ir tarybos dėl paramos mokymų ir mainų programos dėl Europos saugos. Ponas Škripek e, skiriamas pranešėjų dėl tarybos įgyventinimo sprendimo dėl automatinio e, E, duomenų mainų, e, dėl daktiloskopinių duomenų Airijoje. Ponas Škripek taip pat renks pranešimą dėl DNR duomenų Airijoje e, duomenų mainų sistemos ir ponas Škripek taip pat renks pranešimą dėl tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl daktiloskopinių duomenų Kroatijoje. Pritarate šiems rekomendacijų ir koordinatorių sprendimams. Ačiū. Taip pat teikiama kai kurių primtų teisės aktų korekcijas dėl e, didelio masto informacijos technologijų sistemų reglamento. E, 1987-2006 bei tarybos sprendimo 2007-533 dėl 1077-2011 reglamento anuliavimo. Toliau deleguoti ir gyventinimo teisės aktai. Susitarimo projektas dėl Europos rinkimų. E, Laikotarpio 2019 e, ir susitarimo projektas dėl deleguotųjų teisės aktų patvirtinimo patvirtintas pirmininkų sueigoje 2018 rugsėjo 11. Šio e, susitarimo projektas jums perduotas e, Libe komiteto aplinkraštyje 2018 m. E, rugpjūčio 24-osios Europos parlamento deleguotųjų ir gyvenimo teisės aktų rinkinys buvo peržiūrėtas ir E, atnaujintas, siekiant užtikrinti geresnį, geresnį teisėkurą ir bendrą geresnį supratimą. Įgyvendinimo teisės aktai rugsėjo 24-ąją parlamentas gavo iš komisijos įgyvendinimo sprendimo projektą dėl tinkamo asmens, tinkamos asmens duomenų apsaugos Japonijoje. Šio įgyvendinimo e, teisės akto e, tekstas buvo informuotas visiems buvo perduotas visiems Libė komiteto nariams ir numat, taip pat informuoti ap, visi nariai apie datą, iki kuomet reikia teikti prieštaravimus. Prašau informuoti sekretoriatą iki e, uh, 2018 metų spalio 8 dienos vidurdienio. Atrodo, kad per nelik greitai perskaičiau informaciją apie kalbų režimą E, taip pat apie e, tai, kokiomis kalbomis parengti koregavimą, e, išteisimą numatantis tekstai. Nežinau, ar kas nors iš vis klausėsi, bet tai bus įrašyta į posėdžio protokolą. Ir dabar periname prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Ir tai yra E, sprendimas dėl Facebook ir e, dėl Cambridge Analyticos e, naudojimosi Facebook naudotojų duomenimis ir poveikio duomenų apsaugai. Tai yra pasiūlymas primti rezoliuciją. Kolegos, trumpai pristatysiu šį rezoliucijos pasiūlymą teikiame šį pasiūlymo projektą dėl priimti rezoliuciją pagal 123 taisyklę dėl Cambridge Analyticos naudotų Facebook naudotojų duomenų. Šis rezoliucijos pasiūlymas ir parengtas po e, nemenko darbo po klausimo įvykusio pirmininkų suigoje, taip pat dar trijų uh, papildomų klausimų, kuriuos surengė mūsų komitetas ir noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame darbe, užsorganizuojant tuos klausimus, nes darbų tarkarašys buvo tikrai įtemptas, e, įvyko e, naudingi renginiai. Ir šis pasiūlymas yra logiška tasa po įvykių, e, kurie atskleidė, jog iš Facebook duomenys yra nutekinami ir kad jie yra tvarkomi netinkamai. Facebook politika ir veiksmai ne tik mm, su, su, buvo priežastis, kodėl buvo netinkamai naudojami piliečių duomenys. Tai taip pat atsiliepia ir e, rinkimų rezultatams ir e, pakenkė piliečių pasitikėjimui skaitmeniniais sprendimais ir skaitmeninėmis platformomis. Kaip žinote, parlamento pirmininkas buvo susitikęs su e, Facebooko vadovu, ponu Zuckerbergu, Gegužės 22 ir po to įvyko klausimai organizuoti Libė komiteto draugė su Itrė Afko ir Jūri. E, narių užduoti klausimai tuose klau, klausimuose. E, juos buvo atsakyta ir sulaukė atsakymų iš e, Facebook ir kitų veikėjų Junktinių, Junktinės karalystės rinkimų komisijos, taip pat Europos vartotojų asociacijos. E, vis, Taip pat šios institucijos prisidėjo ir pateikė pasiūlymus dėl šio rezoliucijos projekto, taigi buvo atliktas labai išsamus darbas. Pastarosiomis savaitėmis glaudžiai dirbau su politinių frakcijų vadovais ir e, atskirais parlamento nariais, e, rengdamas tekstą, kuris pateiktas jums šiandien. Manau, kad pateiktas subalansuotas tekstas, kuris yra mm, tikslus ir sutelktas, ir jame raginami atsakingi asmenys ir veikiai raginami prisimti atsakomybę ir pasirūpinti, kad ateityje panašus atvejai nesikartotų. Mes nusivylėme tuo, kad Facebook e, nepatenkino mūsų prašymo atsiųsti tinkamo ligmens mm, techninių klausimų ekspertus bei darbuotojus e, ir e, prisimti ir suteikti informaciją apie konkrečias priemonės, kurių imtasi, kad mm, būtų įgyvendinti ES duomenų apsaugos teisės aktai. Todėl informacijos stinga ir e, būtent dėl to aš raginu paprašyti, kad Enisa atliktų visapusišką Facebook E, įmonės auditą. Ir taip pat, kad šiame, kad šiame darbe dalyvautų Europos domenų apsaugos valdyba. Be to, turime pasidomėti, kaip politinės partijos ir politinėse kampanijose naudojamos socialinės platformos rinkimų kampanijų tikslais. Reikia parengti Elgesio kodeksą, kuris galiotų visiems veikėjams. Jei tai nebus padaryta, reikės teisėkuros veiksmų ir e, nariai turi išnagrinėti šias galimybės. Kolegos, taip pat reikia nepamiršti, kad įmonės privalo visapusiškai gyvendinti duomenų apsaugos teisės aktą ir kad mes turime siekti pažangos elektroninio privatumo direktyvos nagrinėjame. Tai yra labai svarbu. E, bū, privalu e, laikytis pamatinio domenų apsaugos teisės akto ir klausime, kuriame dalyvavo Zuckerbergas, jam buvo užduotas konkretus klausimas. Jis, jis sutiko, kad tas teisės aktas yra būtinas ir kad būtina įgyvendinti jo nuostatas. Todėl reikia išnagrinėti elektroninio privatumo sritį ir erdvę ir sukurti papildomą sistemą, bandant spręsti problemas, kur, su kuriomis susidūrėme nagrinėdami Facebooko atvejį. Dabar esame pasirengę išklausyti tai tarybos atstovų apie m, mm, jų nuomonę dėl šių teisėkuros klausimų. Taigi tai svarbiausi rezoliucijos aspektai, bet ten yra aptarti ir kiti klausimai. Raginčiau kolegos e, tą rezoliuciją peržiūrėti Taip pat kreipiuosi į koordinatorius e, dalyvaujančius komiteto posėdėje. Išklausysime jų nuomonių ir pirmiausia kalbės ponas Vos, ponios Metsolos vardu. Prašau, Akselį. Ähm, äh, Ačiū, pirmininkė. Viena vertus džiaugiuosi tuo tyrimu, kuris įvyko. Tačiau man susidaro įspūdis, kad šiek tiek e, kartojamas yra, kai kalbame apie klausimus ir procedūras, nors aišku, tie klausimai yra labai aktualūs ir atsakymai, kuriuos gavome, irgi yra naudingi. Tačiau galvojant apie tai, ar galėtumėme ir ar būtų leista mums surenkti naujus klausimus. Aš dėl to šiek tiek abejoju, nes sprendžiant iš to, kad net, kai žin, ar turime įgaliojimų šioje srityje, duomenų apsaugos srityje atlikti tokius tyrimus, kadangi visų pirma yra nacionalinės duomenų apsaugos tarnybos ir taip pat turime Europos duomenų apsaugos pareigūną, priežiūros pareigūną, kuris turi užsimti šiais klausimais. Taigi nesu visiškai įsitikinęs, kad būtų, ar mes būtumėme patys tinkamiausia atlikti tokį tyrimą. Tada kyla klausimas, kaip tokio pobūdžio tyrimą apriboti. Ar pradėtumėme nuo Airijos, ar nuo JAV, ar Airija, JAV suteiks savo teisę atlikti tokį tyrimą, kokia tada Europos šalis būtų į kokią šalį būtų atsižvelgiama ir, kiek suprantu, tas tyrimas, kuris atliekamas buvo atliktas, netiek susijęs su ES piliečių duomenimis. Viskas šiek tiek e, sudėtingiau ir nelengva priimti sprendimą. Ir man atrodo, nebūtų prasminga siūlyti visiškai naujas idėjas ar naujas taisyklės Nemanau, kad tos taisyklės e, tikrai užkirstų kelią piknaudžiavimams, bet bet kuriuo atveju tie piknaudžiavimai ir toliau pasitaikys, nors mes ir bandome su tuo susitvarkyti. Ir e, nors yra piknaudžiaujama duomenimis, mes galime padėti tokioje situacijoje tik e, kur kas rimčiau tikrindami, užtikrindami kur kas geresnę stebėsiną ir priežiūrą, kaip įgyvendinami duomenų apsaugos teisės aktai galbūt turėtumėme tam skirti daugiau dėmesio. O šiuo konkrečiu atveju, kai kalbame apie direktyvą, tai net nežinau, ar tinkamas yra pasirinktas laikas, galbūt yra mąstančių kitaip, bet galvojant apie tą bazinį duomenų apsaugos reglamentą, tokiam tikslui juk, juk jis ir buvo parengtas, taigi aš būčiau linkęs labiau susitelkti ties tuo, ką mes galėtumėme padaryti, kad tokie uh, tokių atvejų išvengtumėme ateityje, kaip mes galime imtis labiau prevencinio pobūdžio priemonių ir kaip galime sustiprinti kontrolę. Nes šiuo metu, kai atliekamas tyrimas post factum arba jeigu primtume, tarkim, daugiau taisyklių ir panašiai, aš nemanau, kad tai yra prasminga, nes toliau būtų piknaudžiavimo duomenimis ir to neišvengtumėme ateityje. Ir kas kart, jeigu kai tik tai susidursime su problema, uh, mes pulsime taip jas spręsti, aš manau, kad tie mūsų veiksmai nebus proporcingi ir mes nieko nepasieksime. Turime įsigilinti į esminius dalykus, yra piknaudžiaujama duomenų naudojimu, turime su tuo reiškiniu kovoti, labai tik, išsamei tikrinti ir stebėti, kas vyksta ir žiūrėti, ar nėra spragų dabartinėse taisyklėse, duomenų apsaugos reglamentas, tas bazinis reglamentas, galbūt irgi jį reiktų pažvelgti kritiškiau ir galbūt tenais mes galėtumėme surasti pakankamų mechanizmų, kurie leistų atlikti užsibrieštus uždavinius, bet nežinodami, ar tas bazinis reglamentas yra pakankama apsauga tokiu atveju, tai tada aš nemanau, kad reiktų imtis kokiu tai tolesnių žingsnių ir mano reakcija būtų šiek tiek susilaikyti galbūt ir tiesiog labiau sustiprinti kontrolę ir užtikrinti, kad operatyviniai bazinio reglamento mechanizmai geriau veiktų. Tik tiek. Dėkoju, ponia Vos. Aš pabaigoje kalbėdamas sureaguosiu dar į jūsų pasisakymą, bet Dar pradžioje norėčiau pasakyti, kad mes kalbame apie tai, kaip konkrečiai parlamentas galėtų sureaguoti į Facebooko situaciją ir tą problemą. Ir aš norėčiau priminti, kad įgaliojimus <clears throat> turėjome mes, parlamentas, mūsų komitetas konkrečiai, nes reaguojame į piliečių, piliečiams rūpimus klausimus dėl Facebooko. Taigi aš manau, tie įgaliojimai labai aiškiai apibriežti ir aišku, galbūt bus skirtumų tarp patyrusių kolegų ir politinių frakcijų šiuo klausimu, bet aš norėčiau pasakyti vieną dalyką. Parlamentas turi aiškę kompetenciją, reguliavimo įgaliojimus ir taip pat galime sureaguoti tomis švelniomis teisėkuros priemonėmis ir aišku, rezoliucijoje mes siūlome visiš, visapusišką nepriklausomą auditą, kurį atliktų NISA ir duomenų apsaugos valdyba. Ir tą tikrai galima padaryti ir tai yra minimalų žingsniai. Aš manau, galėtumėme daryti ir daugiau. Taigi norėčiau iš pat pradžių tai aiškiai pasakyti. Rezoliucijoje kalbama apie Eurojusto vaidmenį, kitų institucijų vaidmenį ir aš manau, kad mes turėtumėme pasiliti savo tuos, tuos veiksmus, tą galimybę veikti. Bent jau taip aš įsivaizduoju šią rezoliuciją. Dėkoju dabar socialdemokratų vardu ponė Sipelė. Ačiū, Klod. Atvirai kalbant, esu šiek tiek nustebusi, bet džiaugiuosi, kad EPP ir konkrečiai ponas Vos pripažino, kad labai svarbu pasirūpinti, kad bazinis duomenų apsaugos reglamentas būtų tinkamai gyvendintas, kad visos nuostatos galiotų ir primiktinai reikalauti, kad nacionalinės duomenų apsaugos reglamentas tarnybos būtų atskaitingos duomenų apsaugos valdybai ES mastu, kad turėtų ir priemonių pakankamai ir personalo, kad mes galėtumėme tinkamai atlikti direktyvos įgyvendin... E, reglamento įgyvendinimą. Nes visi tarsi galvoja, kad tai savaime suprantama. Aišku, mes nebūtinai norime naujų reglamentų. Įdomu, ką mano EPP apie tai ir kituose sektoriuose. Aš manau, kad tokiais atvejais mes puikiai susitartumėme, aš čia konkrečių pavyzdžių neminėsiu, bet e, turint omenyje, kas įvyko su Facebooku ir kad mes daug kartų kėlėme tuos pačius klausimus, bet kėlėme tuos klausimus dėl labai aiškių priežasčių. Dėl to, kad paprasčiausiai per daug buvo klausimų, į kuriuos nebuvo tiesiog atsakyta. Ir kai mes atkreipdavome į tai dėmesį, netgi atsižvelgiant į bazinį reglamentą, Facebookui visiškai nerūpėjo tos taisyklės, kurias mes jiems priminėme. Taigi, aišku, mes turime įrodyti, kad nebuvo laikomasi tam tikrų taisyklių ir nei vienas konkretus atvejs nebuvo iš esmės uh, ištirtas, bet tai, kad Facebookas atsisakė pateikti atsakymus, tai yra pagrindinė išvada ir mes turime išsiaiškinti priežastis, ar Facebookas apskritai, ar jiems rūpi domenų apsaugos taisyklės ir taip pat, kaip galime pasirūpinti, kad ateityje jie ir toliau nekaups masiškai duomenų ir siūs juos nesirūpindami tuo, kas su jais bus daroma ir kad nemanipuliuos įvairiais reiškiniais, tokiais kaip rinkimai ir panašiai. Taigi, kas perka tokius dalykus? Kas perka rinkimų rezultatus? Kas turi tokius pinigus, kad sugebėtų tą padaryti? Masiškai atrinkti tuos duomenis ir kas yra suinteresuotas manipuliuoti rinkimų rezultatais. Tai aš manau, šiuo atveju mes tam ir turime skirti daugiausiai dėmesio. Taip pat turėtumėme duomenų apsaugos valdyboje ir Enisoje, jeigu mes norime atlikti tokius tyrimus dėl duomenų, suprantame, kad čia yra daug techninių klausimų, kuriuos reikia suprasti. Tai dėl to Enisa irgi turi būti įtraukiama į valdybos darbą. Kitaip to nepadarysime. Nes visi turi gauti paaiškinimus į techninius klausimus, jeigu norime užtikrinti racionalią procedūrą. Ir taip pat turime išsiaiškinti, kas vyksta uh, Europoje, kas vyksta kitose šalyse. Man tai nėra didžiulė problema, nes vis, viskas yra, visur yra tas pats, ar tai būtų Airija ar kita Europos šalis. Nesvarbu, kur tai bevyktų, nes pagal bazinį reglamentą dėl duomenų apsaugos, kai piliečiai, kai daugiau nei vienos valstybės narės piliečiai paveikti, tai tada uh, daroma prielaida, kad e, reikia kreiptis į Facebooką ir duomenų, duomenų apsaugos institucijos turi bendradarbiauti. Nesvarbu, ką jūs sakote, ar tai duomenų apsaugos valdybos klausimas e, ir nacionalinių duomenų apsaugos pareigūnų klausimas, bet jie turi bendradarbiauti ir turi e, pateikti savo rezultatus, kaip jie tą padarys, tai jų reikalas, bet tai yra iššūkis mums visiems. Tačiau Kitas klausimas, ko siekia Facebookas JAV, nes jie sako, kad laikosi visų taisyklių, tačiau mes jau supratome, kad Europoje Facebookas nesilaiko visų taisyklių. Ir aš abejoju, ar ta saviprievolė, kurios atseit laikosi Facebookas JAV, jeigu jie nesilaiko tai-, taisyklių Europoje, tai kaip mes galime žinoti, kad jų laikosi JAV. Aš labai abejoju, kad uh, jie laikosi ir visų taisyklių Amerikoje. Taigi tokios kontrolės galimybės turi būti apsaugotos per privatumo skydą ir mes turime tai įtraukti ir į savo tyrimą, nes jis yra labai labai reikšmingas. Aš asmeniškai šioje rezoliucijoje manau, kad šiandien bei ten mes turėtumėme konkrečiau suformuluoti mintis ir aišku, suprantu, tai yra tas dokumentas, kurį turi po kur turi pasirašyti visos politinės frakcijos. Tai mes bent jau turėtumėme bandyti jį padaryti griežtesniu, tą tekstą, jį patobulinti. Ir galiu pasakyti, kad aš tikrai nenusileisiu. Aišku, sieksime kompromiso, artėja rinkimai, mes turime pirmiausia suprasti, kuri, kokie yra mūsų prioritetai. Ačiū. Birgit e- Eker frakcijos vardu. Pone Stevens jos salėje nėra. Jie. Gal kažkas iš šios frakcijos vėliau pasisakys, dabar Alde frakcijos vardu. Ponios Grisbek nėra, Sophie Intveld pasisakys Alde vardu, prašau. Ačiū, Klod. Dėkoju už rezoliucijos projektą, aš kalbėsiu labai trumpai, nes norėčiau pritarti beveik viskam, ką sakė Birgit Sipel, bet bendro pabudžio kelias pastabas išsakysiu, aš visuomet esu šiek tiek nustebusi kai matau, kiek nenoro yra iš EPP partijos pusės taikyti europinius teisės aktus. Turime reglamentą, duomenų apsaugos reglamentą, kuris pats geriausias privatumo, privatumo ištikrintas teisės aktas ES, bet mes kaip ir nenorime panašu apsaugoti savo piliečių, tai jūs atstovaujate amerikiečių bendrovių interesams labiau nei Europos piliečių interesams, jeigu galėčiau leisti savo tokią cinišką pastabą išsakyti. Trys trumpos pastabos. Pirmiausia, mes turime žiūrėti, kaip yra bendrai vykdomas įgyvendinimas visur, ne tik kalbant apie privatumą, nes paprastai priimame daug įvairių detalių teisės aktų, o įgyvendinimas kaip ir apgailėtinas. Ir kai šis bendrasis reglamentas įsigaliojo, daug žmonių buvo nustebę dėl šio reglamento reikalavimų. Tai buvo reikalavimai, kurie buvo numatyti jau direktyvoje ir direktyvoje Tai parodė, kiek direktyva nebuvo taikoma. Taigi mes turėjome imtis griežtesnių priemonių, kadangi technologijos e, keičiasi, tobulėja ir dėl to vis daugiau yra galimybių kištis ne tik į mūsų privačius gyvenimus, bet ir į mūsų demokratiją, kaip matėme Cambridge Analytica ir Facebook atveju. Antra pastaba dėl 24 punkto. Man atrodo, ir čia vėlgi esmė yra įgyvendinimas. Labai puiku siūlyti, kad duomenų apsaugos priežiūros pareigūno institucija turėtų būti sustiprinta, tačiau aš nesutinku su siūlymu, kad tas turėtų būti padaryta numatant naują rinkliavą informacinių technologijų sektoriui. Ar ne valdžios institucijos tą turėtų padaryti ir aš mačiau, kad sausio mėnesį numatyti nauji klausimai, kur bus kalbama konkrečiai apie tai, ar nacionalinės vyriausybės suteikia pakankamai priemonių duomenų apsaugos pareigūnams atlikti savo užduotis. Nežinau, kaip yra kitose šalyse, bet mano šalyje duomenų apsaugos agentūra du trečdal, dviem trečdaliais mažiau gauna nei to, ką turėtų gauti, kad savo pareigas atliktų. Tai reiškia, kad pažydinėjimas yra reglamentas. Tai reiškia, kad valstybės narės uh, neįgyvendina to reglamento visapusiškai ir nesilaiko reikalavimų. Taigi komisija turėtų pradėti pažeidimų procedūras. Nereikia čia papildomų mokesčių numatyti. Nacionaliniai biudžetai turėtų užtikrinti pakankamai lėšų e, duomenų apsaugos e, tarnyboms. Taigi, kažina reikėtų siūlyti papildomą rinkliavą, tiesiog reiktų pasirūpinti, kad nacionalinės institucijos padarytų tai, ką privalo padaryti. Ir paskutinė pastaba Dėl 25-26 punktų, kur kalbama pri, privatumo skydą, mes priemėme rezoliuciją Liepos 5 dieną, kur teigiame, kad tikimės, kad privatumo skydo tikimasi bus pradėta laikytis nuo rugsėjo pirmosios dienos. Kiek žinau, niekas nebuvo padaryta. Taigi, man atrodo, kad papildomas punktas čia turėtų būti numatytas, kur būtų pasakyta, kad mes reikalaujame, kad būtų suspenduotas privatumo skydas nepaisant to, kad e, teisiškai jis turėtų būti griežtesnis, bet net ir tokioj, tokioj formoje niekas nesilaiko. Tai kaip mes rimtai atrodome? Mes primame teisės aktus su dideliu triukšmu ir panašiai, švenčiame, kokie puikūs esame, bet nėra laikomasi, niekas nėra gyvendinama ir, ir nieko. Tai kokie mes teisės aktų rengėjai esame, aš reikalaučiau kad būtų, um, siūlysiu tiksliau tokį punktą papildomą, kur būtų reikalavima ne tik, kad Liepos mėnesį būtų atsižvelgiamai primta rezoliucija, bet kad būtų numatyta numatytas terminas ir jeigu termino nebus laikomasi, tuomet privatumo skydas turėtų būti suspenduojamas. Ir dar viena pastaba, manau, kad Europos komisija turėtų ir dabar formu, pozityviai formu, suformuluosiu, turėtų būti kur kas griežtesnė dėl įgyvendinimo. Ir aš turime netikrai daug griežtesnį. Dėkuoju. Dėl įgyvendinimo pasisakys taip pat ir komisija. Tikiuosi, kad jūs mm, pakalbėsite apie šį klausimą. Dabar išguoja e frakcijos. Ar yra kas nors e, pasisakančių? E, kolegos, jeigu prisijungs prie diskusijos, gaus galimybę pasisakyti vėliau. Dabar žaliųjų frakcijos vardu. Ponas Frans. Ačiū pirmininkė. Skandalas e, susijęs su Facebook yra susijęs ne vien tik tai su duomenų apsauga. E, šis skandalas yra susijęs ir su institucijomis, e, kurios saugo asmens duomenys. Taip pat visą tai yra susiję ir su demokratija. Negalime šiaip nutekinti milijonų E, Facebook'o naudotojų duomenys, kurie vėliau buvo panaudoti įtakojant JAV e, prezidento rinkimus ir galbūt e, kitus rinkimus. Iš tiesų, kol kas neaišku, kiek ES Facebook naudotojų duomenų buvo panaudoti pagal Facebook'o pateikta informacija 27 milijonai. Kitas klausimas, kaip kybridžinė e, analitika panaudoja šios duomenis. E, ar tikslas buvo kažkaip e, nukreipti rinkimus, ar tiesiog skatinti žmonės neiti balsuoti. Uh, Tačiau pats sunkiausias klausimas yra tai, kaip visą tai takoja mūsų demokratija. Ar dėl duomenų manipuliavimo e, buvo kažkaip paveikti e, rinkimai Junktinėse Amerikos valstijose ar referendumo dėl Brexit rezultatai. Šis klausimas tikrai yra labai e, sudėtingas. Facebook suburta e, komanda e, atliko tyrimą, ar yra statistinė koreliacija tarp e, užsieniečių gyvenančių Vokietijoje skaičiaus ir nedarbo lygio. Iš esmės buvo nustatyta, kad šią, šį santykį ženkliai įtakojo taip pat ir e, socialinių tinklų naudojimas. Taigi, dar kartą e, kartoju, mums tikrai reikia daugiau žinoti, kaip e, Facebookas prisidėjo prie politinės reklamos. Ir būtų puiku, jeigu Facebookas pateiktų duomenis nepriklausomiems ekspertams. Žinau, kad Junktinėse Amerikos valstijose yra atliekamas tyrimas šio klausimo. Skaidrumas yra labai svarbus, tačiau ne vien tik tai. Mes turime užtikrinti, kad būtų galima e, taikyti priemonės e, paaiškėjus toksiems atvejams. Pavyzdžiui, buvo e, galima palyginti visą šią situaciją su automobilių sektoriumi, kai paaiškėjo, kai automobiliai buvo gaminami E, viršijantis nustatytą e, CO2 emisijų lygį. Jeigu nebūtų buvę galimybių imtis priemonių, kam visa e, gauta informacija būtų buvusi reikalinga. Taigi laikausi nuomonės, kad politinė reklama, panaudojant konkrečius žmonių duomenės, turėtų būti draudžiama. Mes negalime leisti E, organizuoti rinkiminės kampanijas, kurių metu tokios įmonės kaip e, Facebook įtakoja e, rinkimus. Taigi tikslinės rinkodaros atžvilgių taip pat reikia imtis veiksmų nedelsiant. Komisijoje suburta naujoji platforma susitelkė į skaidrumą ir savireguliaciją. Tačiau mes negalime leisti, kad kiti e, primetinėtų taisyklės. Mes e, turime iš tiesų užtikrinti skaidrumą, jeigu rūpinamės e, demokratiją. Ačiū. Iš tiesų jūs priminėte, kad artėjate, artėja rinkimai, daug žmonių tikisi, kad Europos parlamentas imsis veiksmų. Taigi, dabar, kaip ir sakiau, suteiksiu galimybę pasisakyti frakcijų vardu tiems, kurie tik dabar atvyko. Prašome. Aš atsiprašau, kad e, e, atvykau vėliau, sako ponas Daltonas. ECR frakcija e, buvo šokiruota, kaip buvo piknaudžiaujama Facebook naudotojų duomenimis. Džiaugiamės atliekamais tyrimais ir tikimės, kad tokios istorijos nepasikartos. Mes remiame bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, tai yra geras dokumentas. Džiaugiamės, kad Cambridge Analytica nutraukė savo veiklą, kad komisija atlieka tyrimą, o Facebook atrodo e, e, geriau bendradarbiauja su e, duomenų apsaugos institucijomis. Europos Sąjunga vis dar turi daug ką nuveikti, kadangi duomenų apsaugos institucijos valstybėse narėse nėra pakankamai finansuojamos. E, ir labai svarbu, kad būtų užtikrintas e, geras bendradarbiavimas su ES institucijomis, e, atliekant, pavyzdžiui, tyrimus dėl Brexit referendumo. Dėl rezoliucijos projekto jis yra neblogas, tačiau kai kurie pasiūlymai yra pernelyg ambicingi. Kalbu apie nuorodą į Brexit kampaniją, e, tokios nuorodos nėra geros, taip pat, kad e, reikia e, numatyti privalomą piršto anspaudų sistemą, organizuojant rinkiminę kampaniją. Norime, kad būtų performuluota ši teksto dalis. Devintas straipsnis iš reglamento leidžia politinį profiliavimą, tačiau numato E, tam tikras sąlygas. Todėl e, siūlau, kad e, rezoliucijos tekstas būtų keičiamas, kad geriau atspindėtų reglamentą. 17 punktas kalba apie veiklos modelį. Mes laikomės nuomonės, kad ne Europos parlamentas turi spręsti, pagal kokį veiklos modelį turi veikti Facebook, tad reikėtų jį išbraukti. E, toliau e, platformos. Man atrodo, kad, e, tiksliau, nauji mokesčiai. Laikosi nuomonės, kad dalis naujų mokesčių turėtų būti išbraukta. Ir taip pat ten, kur ta dalis, kur prašoma imtis papildomų veiksmų. Mes laikomės nuomonės, kad visų pirma turi būti tinkamai gyvendintas reglamentas, tada turi būti atliktas įvertinimas, ar reikalingi nauji tekst, teisės aktai. Taigi šiuo atžvilgiu mes negalime pritarti 30-ai e, daliai iš e, e, šio pasiūlymo. Ačiū kolegai. Brigit, ar jūs norite pasisakyti dėl darbo tvarkos? Turiu trumpą pastabą. Kolega kalbėjo apie e-privatumą. Norėčiau priminti, kad e, na, tai nėra šiaip paprastas e, GDPR papildymas, tai yra skirtingas dalykas. Reglamentas yra skirtas duomenų apsaugai, e-privatumas yra skirtas komunikacijai apsaugoti, tai yra labai svarbu, todėl aš nepritarčiau tai minčiai, kad e, e-privatumas tiesiog papildo reglamentą, tai yra du skirtingi dalykai. Todėl, jeigu yra atliekamas reglamento peržiūrėjimas, E, tai nereiškia, kad e, mes, sakykime, turime atsisakyti e komunikacijos apsaugos. Pirmininkas. Ačiū Jums išsakytą pastabą. Gal e, Dar vienas e, kolega norėtų be koordinatorių pasisakyti. Tad visų pirma, suteiksime žodį komiteto nariams, po to komisijai. Nes neprotinga dabar suteikti žodį komisijai ir po to palikti vieno komiteto narį e, pasisakyti. Tad e, prašome kolegė trumpai pasisakyti, po to žodis komisijai. Pane Gomes, aš norėčiau pritarti e, tam, kas sakė Brigit e, mūsų frakcijos vardu, tačiau konkrečiai norėčiau sureaguoti į tai, kas rašoma 24 dalyje, na va, kad reikalingi nauji mokesčiai. Mokesčiai yra labai svarbi priemonė E, priemonę apriboti tokių įmonių kaip e, Facebook galias. Tačiau mokesčiai taip pat leidžia e, sutelkti papildomas lėšas valstybėms narėms, kurios galėtų būti skirtos priežiūros institucijoms, kad jos galėtų dirbti savo darbą, kad bendrojo duomenų apsaugos reglamento būtų laikomasi. Nes kaip ir sakė Sofija, Mes turime puikų bendrąjį reglamentą, tačiau mums nerūpi, kaip jis yra įgyvendinamas. Dėl kokių priežasčių? Todėl, kad nėra žmonių. Nėra žmonių, kurie dirbtų tinkamuose institucijose, turiuomenyje nacionalinėse domino apsaugos institucijose ir kad jie atliktų savo darbą. Yra vienas rytis, E, kuri turėtų būti įtraukta į rezoliuciją. Mes esame atlikę savo tyrimus, kurių metu paaiškėjo, kad egzistuoja ryšys tarp e, Cambridge Analytica ir Facebook. Patikslinsiu, e, mainai, duomenų mainai tarp Cambridge Analytica ir Facebook neapsiriboja vien tik duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais. Iš tiesų, tyrimo metu paaiškėjo, kad tai yra būdas e, įgalinti organizuotą nusikalst, e, nusikalstamumą veikti ir infiltruotis į mūsų šalis. Yra nustatyta, kad egzistuoja ryšys tarp e, SEL ir Cambridge Analytica. SEL yra susijusi su Enly and Partners E, kuri pardavinėjo e, pas ES pasus trečiųjų šalių piliečiams. E, buvo sukurta tam tikra tikslinė sistema, kuri buvo naudinga kriminalinėms organizacijoms, tad tokio fakto negalima pražiūrėti. Aišku, dabar mes kalbame vien tik tai apie Cambridge Analytica ir Facebook skandalą. Tačiau jeigu jum, mums rūpi mūsų piliečių duomenų apsaugumas ir reglamentas, mes negalime ignoruoti tai, kas vyksta, pavyzdžiui, su e, Kinijos kompanijomis, kurios e, veikia Europos Sąjungoje ir e, naudoja E, masiškai e, piliečių atpažinimo pagal veido bruožų sistemas. E, tokiu atveju sukaupti duomenys yra saugomi Kinijoje. Ir dabar atrodo, kad Kinijoje yra sukurta speciali sistema, kuri per dirbtinį intelektą gali kontroliuoti per sukauptus duomenis visus piliečius. Ir Aš žinau, kad tokia sistema e, bus visiškai gyvendinta iki 20 metų. Tiesiog norėčiau sakyti, pavyzdžiui, kad e, jau dabar e, per, sakykime, e, kameras yra kaupiami duomenys apie piliečius ir vėliau būtų panaudojami Kinijoje. Taigi mes tiesiog negalime žiūrėti, kas vyksta Junktinės, Junktinės Amerikos valstijose, tačiau taip pat ir Azijoje. Ačiū, Ana. Dabar komisijos vardu uh, didžius Kristina Strela. Var, prašau. Ačiū. Iš tiesų, tai, kas paaiškėjo pastaraisiais mėnesiais apie Facebook ir Cambridge Analytica atskleidžia, kaip svarbu įmonių E, politika e, dėl piliečių duomenų e, apdorojimo ir ES nuostatos šiuo klausimu. Taip pat buvo mm, domėtasi, kaip užtikrinti laisvus ir sąžiningus rinkimus. Anksčiau galvojame, kad tai yra savaime suprantamas dalykas, tačiau tai iš tikrųjų taip nėra. Tai buvo skambutis pažadinęs visus susijusius veikėjus. Uh, Ir 2019-aisiais rinkimų artėjančių kontekste darbas šioje srityje bus labai svarbus komisijai, kaip ir buvo akcentuota komisijos pirmininko e, padėties e, bendrijoje apžvalgos kalboje. Ypač vertinant iš informacija, kuri, kuri paaiškėjo atlikus tyrimą Junktinės karalystės įmonėje Cambridge Analytica. E, mes pritarėme parlamento rezoliucijoje išreikštiems e, susirūpinimo aspektams. Reikia visapusiško požiūrio. Facebook atveju komisija palaiko glaudžius ryšius su Europos domenų apsaugos valdyba bei Junktinės karalystės domenų apsaugos institucija, kuri e, vadovauja šiam tyrimų dėl Cambridge Analyticos. Ir mes visiškai remiame koordinuotą mm, Europos domenų apsaugos institucijų požiūrį. Komisijos narė Jūrova sveikina federalinės tyrimų komisijos atlikto tyrimo rezultatus ir keletą kartų paprašė informacijos apie šį tyrimą. Uh, Aš šį klausimą kelsiu antroje metinėje peržiūroje, kuomet už kelių mėnesių bus varsomas privatumo skydo klausimas. Noriu patikinti Jūs, kad komisija labai rimtai įmasi, jai patikėtų užduočių šioje srityje ir šis klausimas yra dabartinės komisijos prioritetas. Manau, kad turėjote progos tuo įsitikinti. Nagrėjant kai kuriuos politiškai labai opius atvejus. Tačiau Facebook atvejais yra daug didesnės problemos dalis. Jie yra sudėtinga, daug, įvairialypė ir apima daugybę veikėjų. Rinkimų komisijos, politinės partijos, duomenų brokeriai, duomenų e, analizės e, institucijos, platformos. Kompetitingos institucijos negali šių klausimų spręsti atsietai, jos turi koordinuoti pajėgas, atremdamos grėsmės, siekdamos išlaikyti rinkimų procesų Europoje vientisumą. Tai taip pat susijęs su politinė reklama ir kas stovi už tos reklamos, kaip uh, ko, ko, kaip e, yra elgiamasi su piliečiais, kaip, jiems, e, kaip juos nukreipiama e, tikslinė informacija. Todėl reikia holistinio požiūrio apimančio visas šiuo klausimu išsimančias institucijas. Būtent to komisija ir siekia, teikdama rinkimų teisės pasiūlymų rinkinį, kurį pristatėme rugsėjo 12. Trumpai apie šį pasiūlymų rinkinį. Jame yra keletas dalykų. Norime užsitikrinti, kad rinkimų E, komisijos duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo institucijos dirbtų drauge, kad identifikuotų aktualius klausimus, geriau koordinuotų dabartinių taisyklių gyvenimą ir e, e, užpildytų egzistuojančias spragas. Parengėme rekomendacijas, kuriuose valstybės narės raginamos steigti nacionalinius tinklus šiam tikslui. Raginame šalis taip pat priderinti savo rinkimų taisyklės dėl internetinio, dėlės propagandos, kad būtų išsiaiškinta, kas moka už tą reklamą. Mes žinome, kad egzistuoja ir taisyklės, taisyklės ne internetiniai e, reklamai ir veiklai. Turi atsirasti taisyklės ir veiklai be reklamai internete. 2000. 19 metų Europos parlamento rinkimai bus pirmieji rinkimai, kuriuose galios naujosios taisyklės. Taip pat reikia nedėlisant įvertinti, kaip įgyvendinamas uh, duomenų apsaugos nuostatos rinkimų įstatymų kontekste. Todėl parengėme gairias dėl duomenų apsaugos įgyvend... nuostatų įgyvendinimo. Antra komisija pateikė e, e, tikslinį teisės e, akto pakeitimą 1141-2014 metų. Šio pakeitimo tikslas suteikti, e, sudaryti galimybę Europos politinėms partijoms, Europos politinėms fondams pritaikyti finansinės sankcijas už domenų apsaugos taisyklių pažeidimus, kurie, kurių tikslas daryti sąmoningą tyčinę įtaką Europos e, parlamento rinkimams. Sankcijos 5 procentai Europos politinės partijos ar fondo biudžeto. Šis pakeitimas e, būtinas, kad jis įsigaliotų iki 2019 rinkimų. Ir būtent todėl šiuo tikslu komisija ragina įstatymų e, kūrimo institucijas nedelsiant imtis darbo. Užbaigdama noriu pasakyti, kad dirbsime su Europos parlamentu ir Libe komitetu šioje srityje ateinančiais mėnesiais, kad užtikrintume priemonių, pasiūlytų priemonių sėkmingą įgyvendinimą kitos progos, kada turėsime galimybę visą tai aptarti, tai e, aukšto lygio pareigūnų konferencija, kurią rengia komisijos narys King spalio mėnesį, taip pat kolokviumas skirtas pagrindiniam te, pagrindiniams teisėms, demokratijos klausimais, kurį e, e, lapkričio pabaigoje rengia Timermans ir Jurova. Ateinančiais mėnesiais Euro, Europos parlamento rinkimų klausimas bus aktualus. Prašau parlamento paramos rengiant rezoliucijos projektą, kad būtų galima teikti, atkreipti visų veikėjų dėmesį, užtikrinant sąžiningus ir laisvus rinkimus ir taip pat užtikrinti piliečių e, duomenų apsaugą. Ačiū. E, pagrindinių frakcijų atstovai jau išsakė savo nuomonės apie rezoliucijas, ar kolegos dar būtų kitų nuomonių. Jei nėra, noriu informuoti, kad Libe komitete turėtume balsuoti spalio 10, o plenarinėje sesijoje svarstysime antroje spalio sesijoje ir pakeitimus reikia e, įteikti iki 18 valandos vakaro. Ačiū. Kolegos, dabar penktasis darbo tvarkės punktas. Kalbėsime apie e, darbą susijusio su Japonijos duomenų apsaugos teisės aktų tinkamumo vertinimu ir to darbo dabartinę padėtį. Ponas Čenkareli turėtų pristatyti šį klausimą, bet atrodo, kad jį kažkas pavaduoja. Jis dar netėjo. Yeah, he has, he has not arrived yet. Uh... Jis dar neatvyko. Bet kurią minutę jis turėtų įeiti pro duris. Bandau dabar su juo susisiekti. So, colleagues, just to, sorry to be clear, uh, we'll just pause for a moment while the commission. Kolegos, trumpa pertraukėlė, kol pasirodys komisijos atstovas ir pristatys sekantį klausimą. Nice to see the commission efficient with their timekeeping. So, yes, um, sorry for the delay, but... Uh... Atsiprašau, jis ką tik įėjo. Hey, colleagues, we're going to hear the Commission's representative is going to update the committee on the <coughs> Taigi komisijos atstovas papasakos apie e, vykstančias dėrybas tarp komisijos ir Japonijos, siekiant e, išsiaiškinti Japonijos domenų apsaugos teisės aktų tinkamumą. Praeitą savaitę komisija mums perdavė dokumentų susijusių su e, domenų su, su domenų apsaugos tinkamumu. Neseniai delegacija e, e, dirbanti šiuo klausimu lankėsi Japonijoje. Pone Džankarelį, žodis jums e, dešimčiai minučių pristatyti šį klausimą. Ačiū už man suteiktą galimybę ir kaip ką tik E, sakėte, Liepos mėnesį baigėsi darybos dėl teisės aktų duomenų te, apsaugos teisės aktų tinkamumo su Japonija. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, koks svarbus dė, šio sprendimo aktualumas ir taip pat priminti svarbiausius su šio susijusio sprendimo pagrindinius ele, elementus. Tai svarbus sprendimas tinkamumo, domenų apsaugos tinkamumo klausimų, svarbiausias mūsų kada nors siūlytas dėl visos eilės priežasčių. Paminėsiu keletą jų. Jei šis sprendimas bus priimtas, e, jo dėka e, bus geriau apsaugoti duomenų mainai, duomenys perduodami iš ES politiniams ir prekybiniams partneriams, nes jau šiandien duomenų mainų apimtis yra ženklios. Tas sprendimas taip pat atskleistų, kad konvergencija privačiame sektoriuje taip pat apsimoka. Japonija tai šalis, kuri 2017 gegužė reformavo savo domenų apsaugos įstatymą, e, ir e, toje reformoje ji pasiremė panašia sistema, panašiomis apsauginėmis garantijomis ir sukūrė panašias duomenų apsaugos institucijas, į, įdėgė panašius principus kaip ir mūsų pamatinėme duomenų apsaugos reglamente. Pirmininkė, jūs puikiai žinote tai ir patys e, stebėjote ir svarstėte tuos klausimus per delegacijos, be šio komiteto delegacijos vizitą Japonijoje. E, remdamiesi šią e, didelio masto konvergenciją, mes manome, kad tai siunčia gerą svarbų ženklą kitoms šalims, kurios taip pat įmasi reformuoti savo domenų apsaugos teisės aktus panašiais principais. E, Čilė, Indijai, Pietų Korejai, pavyzdžiui. Trečia, šis tinkamumo užtikrinimo procesas, kuris, kaip žinote, vyko lygia greta šalia ES ir Japonijos dėrybų dėl ekonominės strateginės partnerystės, atskleidžia, kad mes Įmamės šio rimto darbo domenų apsaugos draugę su parlamentu ir paspartinome susijusi tinkamumo sprendimo prieimimą teikiant rezoliuciją, mes teikėme sprendimo siūlymą dėl domenų srautų ir kad tai yra tinkamas sprendimas. Ir, kaip sakiau, tai siunčia svarbę žinę tarptautiniams partneriams. Sakydamas tai turiu omeny, kad siekdami aukštų domenų apsaugos standartų sklaidos, e, mes galime pasiekti tikslų įvairiose srityse, kad e, viskas gali būti įmanoma ir pasiekiama ir kaip jūs esate nekarta pabrėžę, privatumo apsauga e, yra nekeičiamas, e, ne, nepakeičiamas dalykas sutartise su trečiosiomis šalimis ir kad tai tik tai e, padidina prekybos sutarčių teikiamą naudą. Ypač Japonijos atveju, kai abi, abi pusės priėmė tuos tinkamumo sprendimus. Ir Tai užtikrina ne tik laisvą, bet ir saugų duomenų judėjimą pasaulyje, paremta asmens duomenų apsaugos principais. Vėlgi tai svarbu piliečiams, verslui, tai svarbu Japonijai ir Europos Sąjungai. Be to, tai svarbus signalas, kurį siunčiame kitiems partneriams, nes kalbant apie duomenų apsaugos rautus ir kitokius požiūrius, ne visada rūpinamasi tinkamu apsaugos lygmeniu. Keletas žodžių apie dėrybų baigti. Jūs matėte, tai e, platus projektas, išsamus dokumentas, ten yra daugybė priedų. Noriu trumpai pasakyti, kad kaip jūs minėjote ir kaip matėte, lankantis Japonijoje, yra nemenka konvergencija tarp Japonijos ir ES ir mes įtvirtiname papildomus saugiklius, kad užtikrintume papildomą duomenų perdodamų Japonijai apsaugą. Tie, kurie stebėjo, kaip vyksta sprendimo dėl e, duomenų apsaugos teisės aktų tinkamumo prieimimo, žinote, kokių žingsnių ėmėsi Japonijos viešosios institucijos ir noriu paminėti, kad mes, mums pavyko susidėti dėl trijų papildomų apsaug, apsauginių nuostatų. Visų pirma, dėl taisyklių rinkinio, kuris numato papildomą apsaugą ES piliečiams. E, yra trys kriterijai, kurių pagrindu, kur, kur, kur, kuriais pasižymi ES ir Japonijos duomenų apsaugos sistemos. Visų pirma, jautrus duomenys tai nelengva užduotis buvo, kaip suprantate, bet mes suderinome e, opių e, duomenų apibrieštis Japonijoje ir Europos Sąjungoje. Yra patvirtintas panašus požiūris, saugikliai apima ir sąlygas, kuriomis e, duomenys iš Europos Sąjungos perduoti Japonijai gali būti perduoti kitoms trečiosioms šalims. Tai labai svarbu, tai taip vadinami sąžiningi perdavimai. Taip pat susidarėjame dėl saugiklio, dėl atskirų asmens teisų apsaugos, užtikrindami asmenims teisę sužinoti, kas daroma su jų duomenimis. E, taip pat buvo patvirtinta anoniminių duomenų apibrieštis, kad tai svarbu, kaip žinote, nes yra takos skiria tarp duomenų apsaugos įstatymo apriepties ir to, kas vadinama anoniminiais duomenimis, kuriems e, duomenų apsaugos įstatymai negalioja. Kai kalbama apie anoniminius duomenys, abi pusės supranta, kas tai yra, nes remiasi tą pačią apibrieštimi. Šios papildomos nuostatos, kurias galite rasti savo sprendime, vertinimo sprendime, E, taip pat taisyklės prie pirmojo priedo bus saistančios Japonijos įmonėms importuojančioms duomenys iš ES. Tai svarbu ir mums. Ir jos jų gyvendinimas bus užtikrintas ir, ir, ir atsakingų Japonijos institucijų ir teismų. Taip pat susidarėjome dėl, su, su aukščiausio ligmens Japonijos vyriausybės pareigūnais, e, teisingumo ministru, gynybos ministru dėl papildomų saugiklių, dėl to, kokios Japonijos institucijos e, saug, Japonijos saugumo institucijos, žvalgybos institucijos galės susipažinti su duomenimis ir tą prieigą kai jie užtikrinama, jie taip, jai taip pat galios būtinybės ir proporcingumo principai, taip pat galios priežiūros sistema ir e, galimos patirtos žalos dėl netinkamo domenų tvarkymo atitaisimo mechanizmas. Tai kalbant apie teisės saugos institucijų darbą, ta sistema duomenų apsaugos yra paremta konstitucinė sistema, kuri buvo sukurta Japonijoje po karo, po antrojo pasaulinio karo. Ir toje sistemoje būtina gauti teismo leidimą e, prieš e, užsitik, tai išgaunant prieigą prie duomenų. Taip pat numatyta skundų nagrinėjimo sistema, taip pat kurios Japonijos institucijos, Teisės saugos ir saugumo institucijos e, galės duomenys gauti ir kaip vyksta skundų nagrinėjimas numatyta prievalė duomenys sunaikinti, jeigu išaiškėtų netinkama dovanų naudojimo atvejai. Visą tai prižiūrės duomenų, da, Japonijos duomenų apsaugos institucijos, tai labai svarbu, nes kalba eina apie nepriklausomą duomenų apsaugos instituciją. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad atlikdami vertinam, vertinimą ir dėrydamasi dėl saugiklių mes taikėme kriterijus, kurie numatyti 45-ame GDPR straipsnėje Taip pat mes e, peržiūrėjome Europos duomenų apsaugos e, svarbiausių tinkamumo kriterijų sąrašą, kurių pagrindų galima įvertinti, ar konkreti sistema, ar sistemos yra ekvivalentiškos. Ir čia perinu prie kitos temos. Norėčiau pakalbėti apie Europos duomenų apsaugos valdybos. Kaip žinote, pateiktas sprendimas Europos duomenų apsaugos valdybai, kad ši pateiktų savo nuomonę ir tą nuomonę jų turėtų pateikti ateinančiais mėnesiais. Ir tai bus pirmasis um, žingsnis sprendimų prieimimo procese, e, kuri, kuris apima komitologijos procedūrą prieš komisijos narių kolegijai priimant sprendimą dėl tinkamumo Ačiū. Tikiuosi, kad neviršiau man skirtų dešimties minučių, dabar lauksiu diskusijų. Dėkoju, ponė Džankarelė. Tikrai labai įdomi misija ir produktyvi, juolab, kad tai vyksta paraleliai su dėrybomis dėl priekybos. Ponas Daltonas, nežinau kas dar dalyvavo bet prieš tai dar norėčiau pakviesti kolegas trumpai pakomentuoti. Ir keli klausimai, ką jūs e, aptarnėjote savo pasisakymę ir ką mes irgi turėtumėme pakomentuoti. Vienas ginčytinų klausimų buvo dėl tai, kad nėra oficialiai išversti Japonijos domenų apsaugos įstatymai Taigi, kiek suprantu, net ir dabar, dabar jau yra versija e, duomenų apsaugos įstatymo išversta oficialiai. Bet nebuvo tekstas patikrintas e, asmens, kuris, kuriam tai yra gimtoji kalba ir taip toliau. Taigi, man įdomu, kaip yra su tuo anglišku vertimu. Taigi norėčiau, kad paaiškintumėte šią situaciją, kaip būtų galima atlikti tą darbą ir priimti adekvatumo sprendimo projektą. Ir aišku, kai jis galutinai bus patvirtintas, labai svarbu, kad tas akt, teisės aktas būtų išverstas oficialiai. Galbūt tai labai toks siauras klausimas, bet jis iškyla ir prisimenu, kad tas klausimas iškilo, kai mes lankėmės tenais dėl terminų, gal galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip vyksta sprendimų prieimimo procedūra Japonijoje. Sveiki atvykę iš Japonijos ambasados, matau kolegų. Kada jie tikisi priimti savo sprendimą? Ir gal galėtumėte taip pat išklausyti ir kitų klausimų. Birgit, Dans ir Ana. Ir tada dar ponas, aišku, Daltonas. Ačiū, dėkoju už pristatymą. Mes žinome, kad adekvatumo sprendimai yra visuomet šiek tiek sudėtingi. Taigi, norėčiau pakomentuoti 2-3 elementus. Mačiau, kad yra papildomų taisyklių pirmajame priede, kuris turi būti privalomas Japonijos įmonėms. Gal galėtumėte patikinti mus, dėl to, kaip tos taisyklės bus teisiškai saistančios arba kokia yra tų taisyklių teisinė kokybė, nes panašu, kad tos taisyklės bus naudingos tik ES piliečių duomenims, nepatenka čia Japonijos duomenų Japonijos piliečių duomenys arba duomenys gauti iš kitų jurisdikcijų, tai reiškia, kad mūsų duomenys geriau apsaugoti nei Japonų duomenys. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip tai atitinka reglamento nuostatas ir kaip atitinka Teisingumo teismo reikalavimą dėl iš esmės adekvataus duomenų apsaugos lygio trečiosiose šalyse. Kitas klausimas, mes apie tai kalbamės nuolatos, tai yra būtent baudos, kurios minimos tekste nuo 300 tūkstančių jenų iki milijono jenų, tai reiškia 2300 eurų iki 7,5 tūkstančio eurų ar kažkas panašaus. Prisimenu, kad vienu metu buvo pasakyta, kad <coughs> tai yra kultūrinių skirtų, skirtumų klausimas, kad pinigai nėra taip svarbu, bet Japonija yra globaliaus pasaulio dalyvė ir tokios baudos gali sukelti problemų. Lik susidarytų įspūdis, kad Japonijoje duomenų apsaugos taisyklių pažeidimas nėra jau toks problematiškas. Tai kaip tos baudos galėtų būti suderintos su reglamento reikalavimais, kad tos baudos turi būti proporcingos, efektyvios ir atgrasančios. Tai tiek būtų pradžiai. Ačiū. Daug kaip ir ponas Daltonas paliudytų, buvo kalbama apie režimo apibrėžimą, režimo, kuris labai skiriasi Japonijoje ir buvo filosofinių daug diskusijų apie tai, kurios buvo labai įdomios, kalbėjome su partneriais iš Japonijos, taigi Dan, žodis tau. Ačiū, čia tai pirmininkė. Buvo labai įdomu apsilankyti Japonijoje. Taip, japonai labai didžiuojasi savo domenų apsaugos taisyklėmis. Jie galvojo, kad uh, jos yra labai artimos mūsiškiams taisyklėms. Ir tą paliudė ir tai, ką jūs ką tik pasakėte, bet aš norėčiau pakomentuoti tai, ką jūs minėjote apie tuos bendrus santykius, kuriuos dabar palaikome. Uh, tarp ES ir Japonijos, kalbant apie tai, kad siekime to globaliu mastu, siekime to su kitais partneriais, nes aš matau čia atitinkamą sinergiją tarp ES ir Japonijos. Kas be, be atsitiktų su Brexitu, tikimės, kad pavyks pasiekti panašų susitarimą su ES mums tam, kad mūsų privatumo ir domenų apsaugos taisyklės būtų labai artimos, jeigu būtų Junktinės karalystės, Japonijos ir ES taisyklės suderintos, tai būtų tikrai labai stiprus blokas, leidžiantis to siekti ir su kitais partneriais. Taigi, kaip komisija tą numato, ar turite kokį tai planą, kad būtų galima pritaikyti tą pačią sistemą ir kitoms partneriams? Aš čia ypatingai, aišku, turiu minėję JAF ir Kiniją bei kitus. Dėkoju. Vienas didžiausių skirtumų matyti yra tai, kad mes reglamentą jau gyvendinome Junktinėje karalystėje ir suderinome tai, kai tuo tarpu Japonija dar ne. Tai čia toks vienas skirtumas, bet jūsų klausimą puikiai suprantu. Ar Ana dar? Taip, ačiū. Aš irgi matau daug strateginių interesų su, suderinti Japonijos ir ES taisyklės ir uh, bendradarbiavimo tarp, tarp ES ir Japonijos reikšmę šioje srityje, tai yra duomenų apsaugos srityje. Ir aišku, tai reiškia ir technologijų kūrimą, e, dirbtinį intelektą, pavyzdžiui, e, kur aiškus yra dėmesys skiriamas ir aiškus poveikis jaučiamas atsižvelgiant į reglamentą. Kai mes lankėmės Japonijoje, mane nustebino tai, kad mačiau daug labai svarbių veikėjų, technologinių veikėjų, kurie visiškai buvo informuoti apie reglamentą, duomenų saugos reglamentą ir mums sakė, kad jie jį taiko. Tačiau pagrindinis klausimas, kaip sakė ir jūs pirmininkė, ir Birgit, lieka tas pats, kiek tai būtų taikytina ES piliečiams ir visiems, įskaitant ir Japonijos piliečius. Nes mums reikia visiško aiškumo, kalbant apie duomenų apsaugos įstatymo vertimą ir kaip tas įstatymas galioja Japonijoje. Tai labai svarbus klausimas ne tik mūsų piliečiams, bet ir duomenų apsaugos teisėms, kurios turi būti universalios. Vienas dalykas, kuris mane neramina ir čia klausimas komisijai. Japonija yra viena šalių, kuri ėmėsi kriptovaliutų, kur leidžiamos kriptovaliutos ir technologijos susijusios su kriptovaliutomis yra labai pažangios. Tas žmogus, kuris sukūrė bitkoiną ir buvo Japonas. Tai yra irgi kriptovaliuta. Ir aš neįsivaizduočiau, kad Japonija leistų, kad tos kad tos kad tai būtų sukontroliuota, nes aišku, Japonijoje daug kontrolės yra ir dėl labai kivaišių priežasčių yra e, ir kaiminystė nelabai rami, net neramesnė, kai žinome, kas vyksta Kinijoje, kai kreditinės kortelės e, naudojamos piliečiams sukontroliuoti politiškai, socialiai ir panašiai. Tai kaip jūs e, manote, tai būtų suderinama su tuo, kaip štai leidžiamos tos kriptovaliutos Japonijoje? Nes aš negal, nemanyčiau, kad tos kriptovaliutos Japonijoje yra kūriamos be kažkokios tai e, kontrolės už uždarų durų. Dėkoju, ponė Činkarelį. Pradėsiu nuo klausimo, kuris yra detalus, bet e, e, visiškai suprantu, kodėl jį uždavėte. E, čia tam tikrus dalykus reikia paaiškinti įstatymas ir jo oficialios versijos. Kai prasidėjo tas dialogas ir tos dėrybos, tai tai visiškai tokios pačios dėrybos ir dialogas kaip su kitais patikimais partneriais šiuo atveju su Japonija. Čia pradžia yra nuo to, kad prasideda viskas nuo to, kad japonai mums pateikė savo įstatymo vertimą. Ir aišku, vienintelė oficiali teksto versija yra japoniškoji versija. Tačiau juk kalbame apie patikimą partnerį Japoniją, kuri pateikė mums to teksto vertimą. Tai aš manau, kad tai yra puikus atspirties taškas, būtent pradėti dėrybas nuo to teksto. Ir aš manau, kad reikia čia paminėti ir tai, kad Šis tekstas, išverstas tekstas, buvo mums pateiktas duomenų apsaugos institucijos tenykštės, kuri, kaip ir mūsų duomenų apsaugos institucija, rūpinasi naujų įstatymų ir duomenų apsaugą. Taigi labai sudėtinga būtų rasti kažką dar oficialiau. Tačiau mes taip pat, tai yra labai svarbu ypatingai dėrybose, nes mes deramės Dėrybos, aišku, vyksta anglų kalba, skaitant ir papildomas taisyklės, o po to tekstai yra verčiami į japonų kalbą. Tai tie dokumentai, kuriuos mes gavome, kuriuos mes pateikėme, vėlgi mes pasikliovėme savo lingvistais. ES delegi, delegacija iš tiesų yra labai svarbi Tokijuje. ES delegacija Tokijuje, kuri mums suteikė tikrai labai aukštos kokybės specialistus, lingvistus. Taip pat labai svarbu tai suprasti, kad kai kyla klausimas dėl teksto reikšmės, aš ne tik kalbu apie tam tikrus paaiškinimus partneriams, mes pasikliaujame savo lingvisniais ekspertais, bet ir dėrybų metu mes turėjome nemažai kontaktų su nepriklausomais ekspertais, akademikais ir čia, ir Japonijoje, kad geriau suprastumėme Japonijos sistemą ir nepasikliautumėme vien tik tai vienu šaltiniu ir vienu balsu. Taigi, tokiu būdu mes buvome ramus, kad mes dirbame ne tik ties dokumentais, nes kalba čia eina ne, ne vien tik tai įstatymų, kaip jis surašytas, bet ir kaip įstatymas veikia, būtent, e, kad mes dirbame su, supratimo pagrindu, solidaus supratimo pagrindu apie Japonijos sistemą. Kiti klausimai - papildomos taisyklės. Taip, jos yra privalomos, jos įgyvendintinos, e, ne vien dėl to, kad tai yra surašyta papildomose taisyklėse, bet ir dėl to, kad jos turi teisinį pagrindą įsta Japonijos įstatymuose. Galbūt mes kišamės per daug į detalės, bet šeštasis pagrindinio įstatymo straipsnis įgalioja duomenų apsaugos instituciją imtis įgaliojimų ir numatyti papildomą apsaugą, įskaitant ir tarptautinius duomenis. Tai reiškia, kad jie gavo tą, tuos įgaliojimus iš teisės aktų rengėjų. Taigi, tokiu pagrindu tai ir yra privalomos taisyklės. Be kita ko, mes turėjome dėrėtis ir užsitikrinti, kad tam tikrų savokų apibrėžimas, pažiūrėjau, jautrus duomenys, kad tai būtų pakoreguota, kalbant apie duomenų pervedimus iš perdavimus iš ES. Japonijos vyriausybė, ministrų taryba prieimė atitinkamą sprendimą dėl to, kad papildomi įgaliojimai būtų deleguoti duomenų apsaugos institucijai, priimant tas papildomas taisyklės ir vėlgi delegacija minėjo, kad tos taisyklės yra privalomos ir įgyvendintinos. Taigi tos taisyklės, kurias turime, visapusiškai dera uh, Euro, e, Japonijos teisinėje sistemoje, kalbant apie taisyklių hierarchiją ir kalbant apie jų delegavimą. Toliau uždavėte klausimą, kuris yra, aišku, labai įdomus, kodėl tos taisyklės, tam tikros tos taisyklės yra taikomos tik tai duomenims iš ES. Toks Japonijos institucijos pasirinkimas. Mes pagal adekvatumo tekstą ir pagal reglamento adekvatumo tekstą turime užtikrinti duomenų apsaugą. Duomenų apsauga, kuri, duomenų, kurie išeina iš ES subjektų. Ir mes tą darome, esame kompetitingi tą daryti. Mes negalim pasitikėti, kad Japonijos vyriausybė atliks tą darbą už mus ir kad parlamentas priims taisyklės dėl visos Japonijos duomenų sistemos. Reglamentas reikalauja, kad tinkamas, atitinkamas adekvatumo lygis būtų užtikrinamas tiems duomenims, kurie yra perved, perkeliami iš trečių šalių į ES. Ir būtent tokiu būdu prie to prisideda papildomos taisyklės. Kodėl taip yra? Dėl praktinių, dėl praktinių priežasčių, dėl to, kad įmonės nori dviejopos apsaugos ir dėl to, kad įmonės Japonija nori ištikrinti apsaugą bendrai visiems Aišku, tokį klausimą galime kelti mm, Japonijos visuomeniai ir Japonijos institucijoms, tačiau svarbiausia yra tai, kad duomenys, kurie yra pervedami iš ES, jie iš esmės yra užtikrinami lygiai taip pat, ekvivalentiškų lygių. Dėl baudų. Taip, tai yra skaičiai, kurie numatyti Japonijos įstatymė, bet nepamirškite, kad tie skaičiai yra už kiekvieną pažeidimą. Pavyzdžiui, jeigu pažeidžiama duomenų apsauga arba kyla problemų dėl prieigos prie duomenų arba neteisėtai laikomi duomenys, tai reiškia stambus duomenys skaitmenėje ekonomikoje, tuomet tos baudos dauginamos iš tų in, pagal tą incidentų kiekį. Būtent kiek buvo kartų pažeisti pažįsta duomen, ta, tų duomenų apsauga ir tada tie skaičiai labai smarkiai išauga. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad uh, Aišku, sistema yra kitokia, bet Japonijos duomenų apsaugos sistema numa, numato kitus dalykus nei reglamentas. Pavyzdžiui, netgi baudžiamoji atsakomybė yra numatyta, įkalinimo bausmė, ypač tais atvejais, kas yra ir kas yra labai įdomu, nes tai yra dviejų, dviejų lygmenų sistema. Pirmiausia, duomenų apsaugos institucija priima sprendimą ir pavyzdžiui, duomenų apdorojimas nutraukiamas, duomenys ištrinami. Jeigu tas įsakymas pažeidžiamas, tuomet gali tekti baudžiamoji atsakomybė, netgi įkalinimo bausmė numatyta. Taigi tai yra visai kitaip traktuojamos sankcijos, kitaip nei pas mus. Bet bendrai paėmus mes galvojame, kad tai yra veiksminga nuobaudų sistema ir jeigu duomenų apsaugos valdybos rekomendacijas pažiūrėtumėte, tai mes e, nesakome, kad simetriškai čia reikėtų, reiktų tuos skaičius suderinti. Duomenų apsaugos institucijos e, teigia, kad reikia surasti veiksmingų sankcijų sistemą. Ir yra įvairių būdų, kaip to pasiekti, būtent, kad e, nuobodos būtų gyvenimos efektyviai. Ir mes manome, kad Japonijos sistema yra veiksminga. Ir užtikrina efektyviai ir atlieka atgrasimo funkciją. Ir aišku, tas sprendimas e, turi įtakos ir tai susiję ne vien tik tai su JAF ir, Japo, e, atsiprašau, ES ir Japonijos santykiais. Japonija yra didžiojo septintuko, didžiojo dvidešimtuko e BPO narė. Tai mes esame tikrai vienodai mąstantis partneriai, dabar yra duomenų apsauga ir mūsų sprendimas sako, kad tai yra ženklas visam pasauliu, kad konvergencija apsimoka, kad jeigu užtikrinama konvergencija dėl duomenų apsaugos, tai naudinga, tai naudinga ir piliečiams, ir verslui. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus šio sprendimo matmuo. Toliau, apibendrindamas dėl paskutinio klausimo, dar labai vienas svarbus sprendimas ir šių santykių dimencija tarp Japonijos ir ES yra ta, kad jau turime stiprius santykius tarp mūsų duomenų apsaugos institucijų ir Japonijos institucijos. Pirmiausia, Japonijos duomenų apsaugos institucija yra partnerė šiuose diskusijose ir tas sprendimas leis toliau plėtoti tą bendradarbiavimą. Ir idealiai, bet vėlgi, čia nėra vien tik tai sprendimas dėl raštų, bet labai svarbu sukurti bendras priemonės dėl interpretacijų, įskaitant ir naujus poslinkius, tokius kaip tuos, kuriuos aš minėjau, kurie yra susiję ir su e, blokų grandinė. Mes vėlgi, mes manome, kad tai yra naujos kartos sprendimas, kadangi jis patenka vėlgi į reglamentą, bet kai toks sprendimas bus, adekvatimo sprendimas bus priimtas, tuo met vyks toliau intensyvus bendradarbiavimas, bendradarbiavimas tarp mūsų duomenų apsaugos institucijų ne tik įgyvendinimo klausimais, bet ir dėl to, kaip mes interpretuojame tas panašias taisyklės ir tai vėlgi užtikrins daugiau teisinio iškumo ir apsaugos. Ačiū Tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus. Ar jūs e, paminėjote terminus? Klausimas tikrai yra labai svarbus. E, mes visi turime laikytis laiko terminų, netgi kalbant apie šį posėdį. Taigi du dalykai. E, iš viso yra du procesai. Japonija turi vykdyti, pereiti per savo procesą dėl šio sprendimo. E, žinau, kad e, šis procesas bus finalizuotas rugsį e, rudenį. Mūsų nustatytas darbo grafikas yra panašus. Aišku, mes dabar dar turime palaukti EDPB nuomonės, tačiau jeigu manate, matėte, matėte E, bendrą pranešimą e, prezidento Junkerio ir Abei, ten yra rašoma, kad mes sieksime, kad tas atinkamumo sprendimas e, būtų jau šiais metais parengtas. Taigi toks tokie yra mūsų planai, bet viskas priklauso nuo to, ar bus laikomasi nustatytų terminų. Dėkoju. Um Galbūt e, tie, kurie nesilaikė e, Japonijoje, nežino apie šios klausimus, e, tačiau šis sprendimas yra labai svarbus prekybos santykiams. Tad dar kartą norėčiau Jums padėkoti už pateiktą informaciją. Ačiū kolegoms, kad dalyvavote diskusijose. Po kelių minučių mes pradėsime nuo vicepirmininkų rinkimų. Tikiuosi, kad tai nebus problematiškas dalykas.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 Jesus Christ. Okay, colleagues, I know everyone is always busy on a Ketvirtadienis e, labai intensyvi, e, intensyvi diena, reikia skubėti į lėktuvus, tad nešvaistykime laiko, matau, kad reikalingi žmonės e, posėdėje dalyvauja. Prašau užimti vietas ir mes pradėsime darbus. Okay, colleagues, let's begin. Taigi, gerbiami kolegos, pradėkime darbus. Pirmasis darbo tvarkės punktas balsuojant yra susijęs su e, trečiojo vicepirmininko e, rinkimais e, pagal e, 204 darbo tvarkos taisyklę. E, prašau paruošti savo e, balsavimo korteles ir jeigu e, bus tik vienas e, kandidatas, e, galima, aišku, rinkti ir paplojant. Taigi vadovaujantis 204 darbo tvarkos procedūra, ponia Verhojen iš APP, ponas Kiuček iš ALDE ir ponas Mei, ponia Meijer iš NF dalyvaus rinkimuose. Tai yra substitutai, kurie dalyvaus e, rinkimuose. Taip pat norėčiau e, jūs informuoti, kad e, jeigu keisis pakaitinių narių sąrašas, apie tai turi būti informuotas pirmininkas Kvorovas. 50, 15 komiteto narių turi dalyvauti. Atrodo, kad jau 5, 15 narių dalyvauja posėdėje. Dabar prašau, kad E, iškeltų e, kolegos e, savo kandidatūrą trečiojo vicepirmininko pozicijai užimti. Tai, tai gali daryti politinės frakcijos yra kandidatas į vicepirmininko postą, e, turi būti Libe komiteto narys ir už, e, pateikęs finansinių interesų deklaraciją. Taigi dabar aš norėčiau, kad e, suinteresuoti asmenys iškeltų savo kandidatūras. Prašome aš norėčiau e, pasiūlyti šį postą ponę Sargentinį, sako ponė Valero. Ar dar yra kitų Ne, atrodo, kad kitų kandidatų nėra. Tada aš kreipiuosi į ponę Sargentinį, ar ji sutinka su tuo, kad jos kandidatūra iškelta. Man, būtų, man yra tikra ger, garbė, sako ponė Sargentinį. Ačiū Jums. E, mums tikra garbė priimti jūsų kandidatūrą. Mes e, pasitiksliname, e, atrodo, kad atitinkate reikalavimus ir susiję Atsiprašau, sako pirmininkas, na, aš turiu perskaityti visą šią informaciją. Aš tiesiog e, turiu pareikšti, kad visi kandidatai atitinka e, iškeltus reikalavimus. Jūs esate e, pilna teisė Libe komiteto narė už pateikusi finansinių interesų deklaraciją. Kadangi yra tik vienas kandidatas, galime rinkti paplojant. Taigi, gerbiami kolegos, jeigu prieštaraujančių nėra, aš siūlau pereiti prie Judith Sergin greitinį rinkimų į trečiojo vicepirmininko e, postą Libe komitete. Ir norėčiau, kad e, ateityje e, prezidiume sėdėtų bent vienas vicepirmininkas. Nežinau, kas atsitiko, kodėl jūs nenorite sėdėti šalia manęs, juk aš nesu toks blogas. Uh, Ponas Galai, jūs niekada nenorite sėdėti šalia manęs. Gal sargint, ponė Sargentinė e, pakeisi šią nusistovėjusią e, situaciją. Taip pat pagal mano užrašus aš turėčiau pasakyti, kad e, išrinkta e, kandidatė užimtų e, vicepirmininko postą šalia manęs. E, Na, turbūt tai yra pirmas ir paskutinis kartas, kada jūs čia persėdat, nes ne visiems tai patinka. Tačiau e, ir kitiems vicepirmininkams sakau, kad jeigu norite sėsti, sėdėti prezidime, tai galite daryti. O dabar, kolegos, siūlau perėti prie balsavimo. Okay, thank you. Congratulations, Judith. E, sveikiname Judith, o dabar pereikime prie balsavimo. Septintas darbo tvarkės punktas, e, aštuntas, e, devintas, vienuoliktas. Tai yra ES ir kitų šalių susitarimai. Taigi iš karto pereikime prie pirmojo susitarimo. Pranešėjas, ponas e, Emilian Pavel, gal norėtų pasisakyti. Jeigu ne, tada mes balsuojame dėl jo pranešimo. Pradėkime nuo mm, pirmojo sustarimo su Barbados, su balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar balsuojame dėl Mauricijos Respublikos susitarimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, pritarta. Pereikime prie St. Kitso ir Nevi federacijų susitarimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar pereikime prie Antigvos ir Barbudos susitarimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Seišelius Respublikos susitarimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Na ir galiausiai balsuojame dėl Bahamų santraugos susitarimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, sveikiname e, pranešėją e, Emilijaną Pavilą. Balsavimo sesija yra baigta. Ačiū kolegoms už dalyvavimą. We, um, we are, we now, Dabar mes galime pereiti prie 12 darbo tvarkės punkto, kadangi posėdė dalyvauja pranešėja Cecilija Vikstrom. Uh, Jeigu jūs neketinate dalyvauti e, diskusijose šiuo klausimu, prašome palikti posėdžių salę tyliai. Taigi, kolegos, mes periname prie kito klausimo - bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika. Išklausysime e, Cecilijos Vikstrom e, pranešimų projekto pristatymą. E, kolegos, palikite posėdžių salę tyliai. Taigi, dar kartą kartoju, e, pranešėja parengė pranešimo projektą dėl bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos. E, tokia statistika yra daug svarbesnė nei atrodo, e, ji turi didelį poveikį ir tikiuosi, kad Vikstrom apie tai kalbės savo pranešime, taip pat posėdį dalyvauja ir šešėliniai pranešiai. Dabar suteiksiu žodį poniai Vikstrom. E, ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. E, džiugu, kad e, dabar aš galiu parengti pranešimą ne politiniu ar emociniu klausimu, bet tokiu techniniu. Jis mažiau yra dramatiškas ar kontroversiškas, lyginant su tomis temomis, kuriomis dirbau anksčiau. Sprendimai E, kuriuos mes e, priemame, turi būti pagristi e, moksliniais įrodymais ir tyrimais. Taigi mes sutinkame su tuo, kad labai svarbi prieiga prie patikimos statistikos, geros informacijos, kad būtų galima priimti gerus politinius sprendimus. Ir tokioje srityje kaip migracija egzistuoja labai daug politinių nesutarimų. Ir tokioje srityje e, statistinė informacija yra daug svarbesnė. Savo pranešime aš siūlau e, įvesti naujas, e, naujas, e, naujos, naujus informacijos, e, e, tiksliau, e, prašau, kad valstybės narės pateiktų papildomą informaciją. E, Tai ji jau daro savanoriškų pagrindų e, ir, kaip suprantu, mūsų prašymas e, galbūt e, reikš papildomą darbą statistiniams statistikos institutams valstybėse narėse, tačiau mes neturėtumėm sakyti, kad neturim teisės gauti kokybiškos informacijos vien dėl to, kad statistikos institutai e, gauna nepakankamai lėšų. E, kadangi skiriame daug lėšų migracijos ir tarptautinės apsaugos sričiai, jeigu skirsime papildomų lėšų statistikos institutams, tos lėšos tikrai nebūtų didelės. Laikausi nuomonės, kad e, tokios, e, toks, e, tokios papildomos lėšos tikrai e, būtų pagrystos galvojant apie tai, kad mes galėtumėm gauti geresnės kokybės informaciją. Ir dar be to turim, turime turėti omeny, kad tos papildomos informacijos, kurios mes jau pageidaujame, valstybės narės turi ir jau savanoriškų pagrindų teikia. Pakeitimus dėl pranešimų galite pateikti iki e, spalio 4 dienos 4 valandos. Aš esu pasirengusi dirbti efektyviai su šešėliniais pranešėjais e, kai tik bus pateikti pakeitimo pasiūlymai, kad mes galėtumėm baigti šio klausimo e, analizavimą iki mūsų kadencijos pabaigos. E, taryboje darbai sparčiai vyksta ir kiek žinau, šis klausimas taip pat nėra kontroversiškas, nes taryboje, nepriklausomai nuo e, politinio požiūrio, labai svarbu gera informacija priemant politinius sprendimus. Ačiū, Cecilija. E, na, jūs dirbate su pranešimu, kuris iš dalies yra susijęs su migracija, tarptautinė apsauga ir nėra jokios ryties, kuri nekelia emocijų, netgi kai kalba eina apie statistiką. E, tikiuosi, kad ir labai džiugu, kad taip sparčiai dirbame e, šiuo klausimu. Toliau, šešėliniai pranešėjai Mari Kristina, prašome. For, for GUE, oui, merci. Euh. Ačiū, ponė pirmininkė. Nežinau, aš šis pranešimas jau yra toks techniškas, visiškai techniškas, bet aš suprantu, kad jisai toks yra pristatomas, nes šis klausimas yra labai svarbus, jeigu norime kalbėti apie realistiškus skaičius, kalbant apie migraciją. Ir aš uh, manau, kad šioje srityje iš tikrųjų mums reikia siekti daugiau pažangos, e, kalbant apie statistinius duomenis, kad nebūtų skleidžiamos neteisingos žinios ir kad ES galėtų pasikliauti realiais skaičiais apie migraciją. Komisija akcentuoja, reika, akcentuoja, kad reikalinga keisti reglamentą ir, ir keisti migracijos, atsižvelgiant tai, kad keičiasi migracijos situacija ir aš tikiuosi, kad tokiu būdu Europos politikai galės daugiau pasikliauti tais skaičiais, kurie bus realistiški. Taigi aš manau, kad šis klausimas yra techninio pobūdžio ir <clears throat> kai reiks mums tarti su taryba, tikimės, kad ir kitais klausimais. Nes Cecilija irgi rengia kitus klausimus, pranešimus kitais klausimais. Tikimės, kad čia viskas vyks greitai, tačiau mes puikiai suprantame, kodėl dažnai taip neatsitinka. Aš norėčiau tau padėkoti už atliktą darbą, aš norėčiau padėkoti už tavo pranešimą. Aš sutinku su faktiškai viskuo, kas yra pateikiama tavo pakeitimuose, pasiūlymuose dėl pakeitimuose, taip pat pritariu tau ir dėl to, kad reikia tokių duomenų, Eurostato duomenų, uh, jeigu no, reikia papildomų priemonių Eurostatui tiems duomenims parengti. Ir aš manau, kad tai yra viena pagrindinių problemų šiandieną, nes visi mes savo šalyse žinome, kad yra Eurostato skaičiais abejojama ir turime to išvengti, kad būtų galima siekti pažangos. Taip pat aš norėčiau pasiūlyti irgi kelis pasiūlymus. Pirmiausia, dėl nepilnamečių Aš manau, kad mes turime labai konkrečiai kalbėti apie nepilnamečius. Toliau reikia šiek tiek daugiau aiškumo dėl sugražinimų politikos, laisvanoriško sugražinimo ir nelaisvanoriško sugražinimo. Galbūt taip pat ir kalbant apie amžiaus nustatymą, galbūt būtų galima suformuluoti, nežinau kaip būtų galima tai suformuluoti, bet mums e, kyla problemų E, tam tikrose šalyse dėl nepilnamečių, kurie yra skelbiami pilnamečiais, taigi reikia geriau nustatinėti amžių, reikia tokios aiškesnės statistikos apie tai ir taip pat, kalbant apie prieigą prie teismų, teisingumo, reikia minimalių bent jau skaičių apie tai. Tai irgi būtų labai naudingi duomenys ir yra kitų dalykų, kuriuos norėčiau pasakyti, bet tai yra esminiai dalykai. Ir nereikia gal vilkinti tų diskusijų. E, nes mes kaip ir sutarėme. Ir vieną klausimą turiu komisijai. Komisija mus patikina, kad nebus keičiamas dokumentas dėl duomenų apsaugos mm, aspektų. Ir tikimės, kad taip ir bus. Ir tikimės, kad būsime tikri, kad taip yra, kad nebus e, sumenkinama duomenų apsauga, nes kalbant apie duomenų apsaugos reglamentą, tai tikrai valstybėse narėse tam tikrose kyla abejonių, kaip tas reglamentas yra perkeliamas. Taigi tiek. Ačiū Kristinai. Atsiprašau, kad e, šešėlinius pranešėjus pakeičiau pasakyti ne pagal tvarką. Ponas Čiaki iš EPP, po to Kiengi iš socialdemokratų frakcijos. Ponas Čiaki. Pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. EPP pranešėjas ponas Dehovski, bet jis nedalyvavo posėdėje ir paprašė, kad aš pristatyčiau jo E, poziciją ir visos frakcijos poziciją. Cecilija Vikstrom apgalėstauju, kad jūs pasakėte, jog tai techninė, techninis klausimas nesusijęs su emocijomis. Aš manau, kad tai yra gerai, tai mums naudinga, privalumas yra šio dosie tas, nes akivaizdu, kad uh, Europos migracijos politikoje mums reikia daugiau ekspertinių žinių ir kol kas diskusijos būdavo daugiau politinio ligmens, politinio pobūdžio, emocionalios ir tuo galima piknaudžiauti. Tai yra techninis profesionalus klausimas. Dėl tos priežasties aš manau, kad tai puiku, REPAPE gali pritarti šiam pranešimui, tačiau tai, kad kalbant apie tokį klausimą, mes galime taip greitai susitarti, tai taipogi reiškia, kad galbūt tai yra tinkamas kelias, kalbant apie kitus pranešimus, kitas, kitus dosie. Taigi aš tikrai dėkoju už jūsų profesionalumą ir turime suprasti, kad tai yra tam tikras spaudimas visiems Europos politikams, reikia profesionalių sprendimų. Ir kolegas Dehovski aštuoniais punktais išdėstė visą poziciją, visus elementus, kurie mums yra primtini ir aš jų visų neskaitysiu, tačiau žinoma, siūlysime pakeitimų. Ir manau, kad e, dabar diskusijose labai svarbu pabrėžti, kad klausimas yra ir svarbus, pranešimo pritarsime ir aišku, taip pat pristatysime pakeitimų ateityje. Dėkoju ir dar kartą sveikinu Ceciliją. Ačiū, ponė Čakį. Socialdemokratų šešėlinė pranešėja yra Cecilija, Cecil Kiongė. E, grazie, Kloda. Ačiū, Klodai. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai, pasveikinti ją su pranešimo projektu. Jūs e, savo pranešime aptarėte iššūkius, su, e, kuriuos įvardina komisija e, savo e, pasiūlyme. Iššūkius, kurie yra susiję su statistinė informacija. Turiu pasakyti, kad ši tema yra ne vien tik techniška, bet ir politiška. Šiandieną pasaulis, kuriame mes gyvename, dažnai yra mm, aiškinamas nepateikus e, faktinių duomenų. E, todėl mes turime e, dirbti, kad būtų galima kuo daugiau gauti statistinių duomenų. Duomenų, kuriuos valstybės narės jau turi ir yra pasirengusios pasidalinti. Cecilija Galiu tik pasakyti, kad jūsų pasiūlymas siekia užpildyti spragas, kurios buvo nustatytos pradinėme komisijos pasiūlyme. Pavyzdžiui, trūko pažeidžiamiausios menų kategorijos. Šiuo atžvilgiu norėčiau, kad būtų atsižvelgta į lyties aspektą. E, džiugu, kad daugiau dėmesio yra skiriama nepilnamečiams, e, vaiko amžiaus klausimui, taip pat, e, kad daugiau dėmesio skiriama ir kitiem, kitoms e, temoms. Savo politinės frakcijos vardu ketinu pateikti ketin, e, pasiūlymų, kurie dera su e, pranešimo projektu. Turiu omeny statistinę informaciją, kurią turėtų pateikti valstybės naras prašysiu informacijos, kad būtų pateikta daugiau informacijos apie migrantų sulaikymą, kaip dažnai tai yra daroma, kiek laiko asmenys yra e, sulaikyti e, ir tokia informacija būtų labai e, svarbi. Taip pat svarbus yra agreguoti duomenis Tai leistų mums e, suvokti, kaip gerai yra įgyvendinama prieimimo direktyva. Taip pat yra e, svarbus ir dezagreguoti, e, yra pavieniai duomenys, kurie leidžia mus įvertinti įvairių kitų klausimų e, situaciją. Esame pasirengę, kaip šešėliniai pranešėjai, glaudžiai bendradarbiauti su e, pranešėja, kad būtų parengtas geras dokumentas. Šiuo laikotarpiu statistiniai duomenys yra labai svarbus, nes atrodytų, kad e, dabartinė sukaupta statistika ne visai atspindi realią, realią situaciją. Ačiū, atrodo, kad tiek būtų iš šešėlinių pranešėjų. E, Marija Kristina e, uždavė klausimą komisijai. Ar jūs e, neprieštarausite, kad suteiksim, suteiktume žodį komisijai? Ar norite pasisakyti kitų klausimų, reaguojant į tai, ką pasakė šešėliniai pranešėjai? Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums e, už labai aktualius klausimus. Kai dėl duomenų apsaugos Eurostatas ir komisija gali Jūs e, patikinti, kad yra pakankamai e, garantijų regla, teisės aktuose reglamentuojančiuose statistikos rinkimą. Cecilija, prašome. Ačiū visiems kolegoms. Džiugu matyti, kad mes dirbame kaip komanda ir kad e, su šiuo pranešimu mes elgsimės labai atsargiai. Marija Kristin uždavė klausimą, mes į jį e, pasigilinsime, dirbsime toliau žingsnis po žingsnio. Aš taip pat susisiekiau su tarybos atstovais e, Pagal mano gautą informaciją, vakar ar šiandien taryboje buvo e, priimtas e, susitarimas, tai yra sveikintinas dalykas ir tai reiškia, kad e, mums reikia duomenų, faktų, patikimos statistinės informacijos ir kad Turi būti pasiekta harmonizacija e, šioje srityje valstybėse narėse, kad mes e, kalbėtumėm apie tuos pačius dalykus. Toks yra komisijos pasiūlymo tikslas. Taigi ačiū visiems kolegoms už indėlį ir laukiu glaudaus bendradarbiavimo. Ačiū. E, šioje srityje iš tiesų pateikima statistinė informacija yra itin svarbi. Taigi ačiū pranešėjai, poniai Vikstrom. Ačiū kolegoms už tai, kad e, dalyvavote diskusijose. Žinau, kad šiandien yra ketvirtadienis. E, siūlau e, kitas darbuotarkės punktas turėtų būti analizuojamas nuo pusė dvylikos. Ir kadangi kolegos, kurie norėtų dalyvauti šiuose diskusijose posėdinė dalyvauja, siūlau pati padaryti trumpą pertraukėlę iki pusę dvylikos, nes e, kitas darbo atvarkės punktas yra EULIZA agentūra ir kolegos, kurie norėtų dalyvauti diskusijose, dar netvyko. Taigi pertrauka iki 11.30. Point 14, thank you.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 gyventi

Sorry, colleagues, for the slightly late start. There's a lot of um, issues. Kolegos, atsiprašau, kad čia tik vėluojame pradėti šio klausimo svarstymą, bet um, ketvirtadieniais paprastai vyksta daugybė dalykų. Pone Činyčiai, ačiū, kad atėjote, kad dalyvaujate posėdėje. Kolegos, noriu pasisveikinti su ES Lisa E, ats, vykdančiojo direktoriumi ponu Krumu Garkovu. Išklausysime agentūros metinės ataskaitos pristatymo. Nereikia veikiausiai nei sakyti, kad mūsų santykiai su agentūra yra glaudus ir produktyvus. Ir ši, šios ataskos pristatymas ir yra tos uh, atskaitomybės dalis yra pateikti keli teisės aktų pasiūlymai susijęs. E, Jūsų agentūra turi juos įgyvendinti ir dabar jie svarstomi lybe. Praėjusią savaitę agentūros e, būstinė buvo atidaryta Talinė. Tikimės kažkada ten apsilankyti. Žinau, kad kai kurie kolegos ten lankėsi ir dar Dyks. Taip, ponia Garkov, žodis jums. Tikiuosi, kad ateis ir kitų narių, bet noriu taip pat pasakyti, kad šis posėdis transliuojamas gyvai internetu ir jį galima, jau galima klausytis internetu. Tai ponia Garkovai, žodis jums ir malonu pasisveikinti su jumis ir jūsų komandos narys. Ačiū, ponė e, e, Moraes, ir ačiū už galimybę pristatyti jūsų komitete ES LISA agentūros pasiekimus. 2017 buvo sudėtingi metai, teko atremti nemažai iššūkių, teko išlaikyti, rūpintis jau veikiančiomis sukurtomis sistemomis ir nuolatos didinti mūsų indėlį ES. Man atrodo, kad agentūrai sėkmingai pavyko atremti tuos iššūkius. 2017-aisiais agentūrai sukako penki metai, o penki metai yra tas momentas paprastai, kai žvelgi praeitį ir įvertini, kas pasiekta. Noriu pasakyti, kad penkeris metus agentūra nuolatos e, vis didino savo veiklos našumą, ypač gyvendinama didelis apimties e, informacijos technologijų operacijas. Ir tikrai buvo primtas teisingas sprendimas įsteigti šią agentūrą. Agentūra įrodė, kad yra patikimas ir vertingas partneris valstybėms narėjams ir ES institucijoms. Ir žinoma, ji sugebėjo prisimti nauj, naujas e, užduotis, prisidėti prie sienų ir saugumo stiprinimo. Europos Sąjungoje. 17 metais agentūra įgyvendino jai patikėtus įgaliojimus, ypač sėkmingai ir našiai e, įgyvendino e, programas, operacijas susijęs su visos informacijos sistema, Schengeno informacijos sistema ir EUDAC sistema. 2017 pabaigoje buvo užregistruoti beveik 76 milijonai perspėjimo žinių Šengeno sistemoje ir e, šios žinios valstybės narės pasiekė laiku. Vizų prašymų sulaukėme kelių milijonų, keturių milijonų prašymų ir, ir m, mm, padaryti penki milijonai įrašų. E, sistemos e, taikomos ir naudojamos vis plačiau, e, lygnant su praėjusiais metais. Tos sistemos yra būtinos tinkamam Šengeno erdvės veikimui, taip pat e, m, rūpinimuisi sienomis, e, prieklapšio politikos įgyvendinimui. Ir tai užtikrina piliečių pagrindinės teisės ir judėjimo laisvę. Todėl reikia pasakyti, kad šiandien agentūros valdomos prižiūrimos sistemos yra būtinos tinkamam e, ES veikimui. Ir žinoma, tai yra svarbus indėlis į ES vidaus saugumą. Tačiau ateityje reaguojant į terorizmo grėsmių, migracijos, e, spaudimo iššūkius, vis e, dažniau reikės laiku keistis informaciją, o tai manoma pasiekti tik pasitelkus sudėtingas saveikias, rafinuotas sistemas, e, kuriomis naudojasi už migraciją atsakingi pareigūnai ir pasienio pasienio apsaugos pareigūnai. Techniniu požiūriu e, mes darome vis, mes įgyvendiname visas operacijas susijusias su Schengeno sistema, taip pat sukūrėme atspaudų, pirštų atspaudų e, ėmimo e, sistemą skirtą SIS-2, kuri, e, kurią galima naudotis nuo šių metų kovo mėnesio. Ir kelios valstybės narės aktyviai naudojasi šią sistemą, o dar keturios rengėsi pradėti ją naudoti. E, Gegužės mėnesį beveik 21 tūkstantis e, užklausų ir, ir paieškų buvo atlikta panaudojant biometrinius duomenis. Visos informacijų sistema e, buvo gyvendinama, buvo pakeista gyvendinant vizos, vizų kodekso pakeitimus, tai buvo labai sudėtinga ir mm, jeigu būtų klaidų, tai labai e, skaudžiai atsilieptų visai šengeno sistemai, bet viskas daroma laiku ir panaudojant neviršiant teikto biudžeto. E, mūsų agentūra taip pat veikia e, vis sistemos, e, įgyvenama vis sistemos projektus, gelbėjimo operacijose taip pat atremdama iškilusias grėsmės, parengėme veiksmų planą Eurodag buvo toliau plėtojama ir ši sistema gali talpinti 7 milijonus įrašų ir per valandą taip pat e, aptarnauti 250 tūkstančių įvairių operacijų. 2017-aisiais agentūra savo darbę neapsiribojo vien tik kasdienėmis uh, užduotimis. Mes taip pat sėkmingai ėmėmės naujų uždu, mums patikėtų užduočių. Pavyzdžiui, 2017-aisiais agentūra pasiekė pažangos įgyvendinamą e, įėjimo ir išėjimo taškų sistemą, pasamdėme reikalingus darbuotojus, paskelbėme konkursus sistemų įgyjimui, taip pat agentūra parengė techninės specifikacijas tai sistemai. Taip pat mes teikėme ženklę paramą Europos komisijai pasirengiant įgyvendin, parengiant įgyvendinimo teisės aktus, kaip numatyta e, atitinkamuose teisės aktuose dėl vis rūpiučio mėnesį. Agentūra taip pat aktyviai įgyvendino ETIES sistemą. Buvo atliktas parengiamasis darbas. 2017 sukurta e, vidinė darbo grupė. E, Susitikome su atsakingų institucijų atstovais e, Jautinėse valstijose, Kanadoje, taip pat e, Londone susitikome su atsakingų tarnybų e, atstovais ir kalbėjome apie panašių sistemų įgyvendinimą tose šalise. Agentūra ir toliau aktyviai teikia paramą saveikioms sistemoms, ypač biometrinių duomenų srityje buvo paskartos kelios apžvalgos ir tai yra pagrindas tolesniam darbui susijusiam su techniniais e, sistemų saveikumo įgyvendinimo aspektais ateinančiais metais. Mūsų agentūra įdėjo nemažai pastangų tikdama paramą valstybėms narėjams, joms naudojantis visomis sistemomis, ypač duomenų kokybės rytyje. E, mes įgyvendinome veiksmų planą skirtą duomenų kokybei, taip pat E, strateginių veiksmų planą ir taip sutelkėme daugybę partnerių, atlikdami peržiūros darbą. Tas darbas labai svarbus, nes tai pagrindas tolesniam duomenų kokybės kriterijų rengimui, kaip ir numatyta e, e, EU Lisos reglamento 8 straipsnė. 2017 mes surengėme beveik 40 mokymo seminarų valstybėms narėms, kur kalbėjome apie e, e, agentūrai patikėtų sistemų naudojimą. Ir čia neapsiribojame vien informacijos technologijų operacijomis, bet taip pat kalbėjome apie Schengeno sistemas ir jų vertinimą. Galiausiai 2017 agentūra padidino savo indėlį į E, Šengeno vertinimo mechanizmą ir agentūros ekspertai dalyvavo aštuoniuose vertinimo komisijose, šių misijose ir komisijos prašymų išplėtojame savo veiklą vizų politikoje ir kitose projektuose. Taip pat dalyvavome išvykose palei ES sienas kalbant apie 2017 agentūros biudžetą, mes turėjome 140, 154 milijonus asignavimų ir 63 milijonus mokėjimams. Beveik šimtų procentų išnaudojome visas, visą biudžetą, taip pat išnaudojame avansinį mokėjimą administracinėms reikmėms 2018. -aisiais. Taip pat dėl teikiamų teisės aktų pasiūlymų iškylo tam tikra rizika agentūros biudžetui ir dėl to reikia imtis papildomų veiksmų agentūroje, dėl kurių vėliau gali kilti sunkumų įgyvendinant viešųjų pirkimų procedūras arba agentūra neturės galimybės pasinaudoti visais asignavimais. 2017-aisiais E, agentūroje buvo sukurti 167 postai, iš jų 131 laikinai dirbantis pareigūnai, o 27 valstybių narių e, deleguoti atstovai. Ir jie ypač aktyviai dirbo e, išė, patekimo ir išėjimo taškų sistemos kūrime. Jeigu šiais mėnesį pa, pa, priimtas sprendimas mus iškelti ir Liepos mėnesį pradėjome kurti Stalinę, taip pat e, vienas padalinys dirba ir Strasbūre. E, personalas perkeltas į naująjį pastatą, tačiau vis dėlto mm, iškyla rizika, kad pastatas, nuėsis pastatas nebūtinai bus tinkamas agentūros darbą ir atitiks visus jos poreikius, ypač dėl sistemų e, perkelimo. Todėl prasidės antrasis įsikūrimo etapas, kuriame bus šalinami identifikuoti trūkumai ir agentūra. Tikimės galės e, gyvendinti visas jai patikytas užduotis agentūros darbe 2017 buvo nemažai iššūkių ir sąrašas yra pakankamai ilgas, aš visko neskaitysiu čia, bet noriu paminėti svarbiausius agentūrai iškylančius iššūkius. Tai susiję visų pirma su personalu agentūros. 2017-aisiais agentūrai teko gyventinti visas, jei pateikėte užduotis senas ir naujas, su darbu, su sumažintų personalu pagal 2013 susitarimą dėl decentralizuoto agentūrų darbuotojų mažinimo. Iš tikrųjų, ateinačiais metais sulauksime pastiprinimo. Bus skirta e, darbuotojų, kurie užsims operacijomis agentūroje. Tačiau nepamirškime, tam, kad agentūra dirbtų tinkamai, reikia darbuotojų ir e, kurie užsimtų horizontaliosiomis užduotimis, o tuo tarpu iškyla rizika, kad mums nepavyks įgyvendinti įvairių ES teisės aktų, ypač finansinio reglamento, nes vėluojame įgyvendinti e, veiklą, kuri yra svarbi agentūrai e, susidarojant su, naujus, su naujomis užduotimis. E, vienas iš agentūros prioritetų artimiausioje ateityje bus kiek įmanoma sustiprinti savo horizontaliasias funkcijas, kad taip užtikrintume sklandų mūsų organizacijos darbą. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad e, mūsų didelės apimties informacijos technologijų sistemų laisvės saugumo teisingumo ir dviejų operacijų valdymo agentūra sėkmingai dirbo 2017 ir e, tikimės ir sėk, toliau sėkmingai tęsti šią veiklą ir užtikrinti tinkamą atsaką laiku į iššūkis, kurie iškilo Europos Sąjungai. Mūsų tarnybos, mūsų paslaugos yra apčiopiamas špiamiausias, matomiausias indėlis į ES veiklą. Kaip jau sakiau, vyksta skaitmeninis reformų procesas e, apsaug, pasienio e, tarnybų, ES pasienio tarnybų srityje e, vyksta spartus duomenų mainai Taigi per technologijas tikimės teikti nuolatinę paramą es institucijoms ir užtikrinti didesnį ES erdvės saugumą. Ačiū ponia Garkovai. Prieš sutikdamas žodį poniai Činyči, poniai Kudrickai. Noriu pasidžiaugti tuo, kad su agentūra ir atskirais jos nariais sieja geri santykiai Ir taip pat noriu išduoti vieną klausimą. Norėčiau paprašyti, kad daugiau papasakotumėte apie tai, kaip jūsų agentūra atremia iškylančius iššūkius. Kiekvienai agentūrai iškyla įvairiausių iššūkių, jūs ne vieninteliai. Bet galbūt galėtumėte pakomentuoti iššūkius, kuriuos sunku sunku išanalizuoti, išžiūrint iš išorės. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, saveikumas, e, iššūkis susijęs su šiuo klausimu. Politiniu požiūriu tai gana kontroversiška tema. Kalbu apie tai, kas yra saveikumas. Ar jūs nagrinėjote šį pasiūlymą? Ar domėjotės kaip užtikrinti duomenų bazių saveikumą, ar EU lysa tuo užsima. Kalbėjote ir apie infrastruktūros tobulinimą, apie e, praplėtimą, kad bus plečiama e, įėjimo ir išėjimo taškų sistema. Ar jūsų nuomonė tai yra e, įprastiniai iššūkiai, ar galbūt tai yra rimtesni iššūkiai jūsų agentūrai? Jūs mm, dirbate su patobulintomis sistemomis. E, žmonėms, kurie žvelgia į tą darbą iš šalies, sunku viską suvokti, sunku suprasti, su kokiais technologiniais iššūkiais jūs susidurite. Ar jūsų nuomonė Ulysas sugebės įveikti visus tuos iššūkius? Ar jūs esate gerai pasirengę, apsirūpinę viskuo, kad galėtumėte užtikrinti duomenų saugumą? Dabar žodis Katarinai ir poniai Kudrickai paskui. Grazie, grazie, prezidente. Voglio... Dėkoju pirmininkė. Aš noriu padėkoti ponui Garkov už e, pateiktą prezentaciją kokią veiklą vykdo EULIZA agentūra. Aš prieš kurį laiką e, turėjau galimybę susipažinti su agentūra, su struktūra, be kita ko aš rengiau pranešimą dėl e, naujų įgaliojimų EULIZA agentūrai. E, žinia, kad e, pasaulis keičiasi, iššūkių didėja. E, E, dėl tos priežasties reikėjo suteikti naujus įgaliojimus e, EULIS agentūrai, kad jie galėtų administruoti tokias sistemas kaip EES ir kitas. Ačiū Jums, kad pateikėte e, daug informacijos į kai kuriuos klausimus, jau gavau atsakymus. EULIS agentūra tikrai atliko labai svarbu E, vaidmenį, e, teikiant paramą valstybėms narėms, e, buvo keičiant, keičiantis greitai informaciją, siekiant užtikrinti sienų saugumą ir piliečių saugumą. Jūs jau praktiškai atsakėte į vieną man kilusių klausimą. Mano klausimas buvo susijęs su geresniais duomenimis. E, šis klausimas yra labai svarbus. Taip pat jūs kalbėjote ir apie apmokymus. Laikausi nuomonės, kad e, geresni duomenys ir apmokymai yra tarpusavį susiję dalykai. Norėčiau, e, kad jūs daugiau informacijos pateiktumėte apie paramą E, kurią agentūra e, siūlo e, valstybės, valstybių narių specialistams, kad pačios valstybės narės tinkamai panaudodamos sistemą galėtų pasiekti kuo geresnių rezultatų. Jeigu susidurta buvo su iššūkiais, kokie tai buvo ir kaip tos problemos buvo išspręstos E, turiuomenyje darbuotojų apmokymą. Toliau kitas dalykas yra ištekliai. Jeigu teisingai e, prisimenu, darbuotojų trūkumas yra vienas iš tų dalykų, kuris buvo į, į, įvardintas ir pereitais metais, e, vertinant jūsų veiklą. E, E, jūs apie tai jau kalbėjote, sakėte, kad ketinate pasamdyti papildomų darbuotojų. Taigi norėčiau sužinoti dėl išteklių. Ar jų pakanka? Nes, e, kaip supratau, didinant darbuotojų skaičių reikia didinti ir biudžetą. Taigi noriu paklausti, ar e, turimi ištekliai yra pakankami, proporcingi ir jeigu ne, ką reikia daryti. Toliau dar vienas klausimas bendro pobūdžio E, susišaukia su tuo, ką sakė e, ponas Morajas. Jūs kalbėjote apie saveikumą, apie biometrinių duomenų sistemas. Ir e, šiuo atžvilgiu labai svarbu asmens duomenų apsauga ir privatumo apsauga. Mes žinome, kad yra įvairių agentūrų, kurios rūpinasi šiuo klausimu ir mm, parengusios yra ne viena, ne kita ir ne, ne dvi rekomendacijas. Taigi norėčiau sužinoti, kaip EULIS agentūra bendradarbiavo su kitomis ES institucijomis, e, siekiant apsaugoti e, asmens duomenis. Taigi tie būtų iš mano pusės e, Paskutinis klausimas, kaip agentūra bendradarbiauja su privačiu sektoriumi, e, ar laikomasi pačių aukščiausių e, standartų duomenų apsaugos srityje. Dėkuoju. Katarina Barbara, Ačiū, Katarina, dabar žodis Barbarai. Pone Garkovai, noriu pasveikinti Jūs gerai padirbėjus 2017-aisiais, ypač dėl to, kad e, užtikrinote integraciją, Kroatijos integraciją į VIS2 sistemą, taip pat įgyvendinote kitus projektus. Turiu klausimą apie saveikumą. Žinau, kad agentūra uh, pritarė komisijos parengtoms apžvalgoms dėl savykumo priemonių. Ir ne tik tuos, kuriuos svarstėme, tas, kuriuos svarstėme per trišalio dialogo dėrybas dėl įgaliojimų, dėl vizdų sistemos. Ką jūs, ką jūs nuomonė reiktų padaryti, kuriant duomenų depozitoriumą, taip pat už, užtikrinant, kokiu pastangu reiktų imtis, kad užtikrintume uh, e, tos saugyklos didesnę saugą. Prašau, ponia Garkov. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Činičiai ir poniai Kudrickai už tai, kad įvertinote mūsų agentūros pastangas. Visų pirma, savykumas. Savykumas yra sudėtingas klausimas. Tačiau manau, kad tai. kad tai klausimas svarstomas laiku, nes ne tik Europoje, bet ir valstybėse narėse atsiranda kritinė masė informacijos sistemų, bet kaip sakiau savo pasisakymę, taip pat stebime skaitmeninį virsmą sienų valdyme, migracijos valdyme, saugumo užtikrinime Tai labai plačios rytis, todėl turime pasirūpinti, kad technologija, kurios pagrindinis tikslas e, paremti pasienio sargybinių e, kitų darbuotojų darbą, kad tos sistemos veiktų našiai. Tuo pat noriu pasakyti, kad saveikumas pats savaime nesusijęs su naujų duomenų bazių kūrimu arba duomenų bazių suliejimu. Tai tiesiog galimybė naudotis našesnėmis priemonėmis nei tomis, kurias turime šiandien. Tai veiksmingesnis ir našesnis ta identiteto nustatymas bei tvarkymas. Europos mastu taip pat užtikrinti gėlesni. E, duomenų apsaugos standartai, nei dirbant atsietai. Mes dirbame labai glaudžiai su komisija. Prireikus, paprašus, mes dalyvaujame ir dėrybose, teikiame paslaugas. Ir aš, tikiu, ir aš tikiuosi, kad bus e, pasiektas sėkmingas susitarimas dėl saveikumo pasiūlymo artimiausiais mėnesiais, nes tuomet mes galėsime imtis praktinių gyvenimo veiksmų. Uh, ir integruoti esamas sistemas į naują saveikumo architektūrą. Tai bus iššūkis. Svarbiausias iššūkis bus ne techninis, nes, nes tai yra techniniai dalykai, bet svarbiausias iššūkis yra, bus tai, kad šalia saveikumo iniciatyvos bus daugybė kitų iniciatyvų, kurias reikės uh, įgyvendinti tuo pačiu metu išeimo ir įėjimo taškų sistemą. Taip pat įsigalios kiti reglamentai, kuriuos minėjo. Pirmininkas taip pat įsigalioja peržiūrėtos redakcijos direktyvos, kitos teisinės priemonės, kurias turėsime įgyvendinti. Gyvenimo laikotarpis yra penkeri metai ir tai svarbiausias iššūkis mums, mūsų nuomonė. Tačiau tuo pat metu Kaip ir iki šiol, kaip ir iki šiandien mes tenksimės dirbti kiek įmanoma geriau ir ateityje. Žinoma, tuo atveju, jei agentūrai bus tink, skirti tinkami ištekliai finansiniai ir darbo jėgos. Toliau, duomenų saugumas. Galiu Jūs patikinti, kad jau šiandien tos sistemos, kurias prižiūrime, valdome, yra labai saugios. Kalbu apie fizinį saugumą, galimybę patekti e, į patalpas, taip pat asmenų skaičiaus ribojimas, asmenų, kurie gali susipažinti su duomenimis, taip pat kibernetinių grėsmių atrėmimas, grėsmė, turiuomenį grėsmės duomenų sistemoms, tie patys kriterijai bus taikomi ir naujoms sistemoms bei saveikumo architektūrai, kuri bus dėgiama. Toliau duomenų kokybė. Agentūra jau nemažai nuveikė, užtikrindama sistemos esančių duomenų kokybę nuo 2016, kaip jau minėjau, dirbame ir 2017-aisiais tęsėme darbą ir pateikėme ataskaitą valstybėms narėms apie nukreipimą nuo e, e, aptiktus nu, nukreipimus nuo e, nustatytų kokybės standartų ir noriu pasakyti, kad 2017-aisiais duomenys buvo tvarkomi geriau ir mes tikrai Tęsime savo darbą, lauksime naujojo mūsų reglamento įsigaliojimo, nes tai mums leis žengti dar vieną žingsnį ir daugia su valstybėmis narėmis bei Europos komisija išsiaiškinti, kurie bendri kokybės kriterijai bus taikomi ne tik es sistemoms, bet ir atitinkamoms nacionalinėms sistemoms. Ir tai bus svarbiausias pozityvus virsmas susijęs su kokybišku duomenų valdymu. Toliau mokymai ir pajėgumų kūrimas. Tai sritis, kuri kartais yra pamirštama, bet yra labai svarbi, norint našiausiai naudotis e, naujosiomis technologijomis ir sistemomis. Kaip jau sakiau, 2017 agentūra surengė 42 mokymus ir manome, ir mes planuojame toliau tęsti savo darbą. Tuo pat metu, žinoma, yra tam tikrų susijusių iššūkių. Reikia nepamiršti, kad viena vertus valstybių narių reikalavimai vis auga, todėl valstybėms reikia vis daugiau e, gebėjimų kūrimo. Tuo pat metu reikia dedikuotų išteklių mokymams. Pavyzdžiui, šiuo metu vienas pareigūnas mūsų agentūroje atsakingas už, visu, už viską, visus klausimus susijusius su mokymais. Mums reikia taip pat samdyti nacionalinius ekspertus. E, ne visada vienodai pasiseka, nes nacionalinės administracijos ne visada linkia atiduoti savo geriausius ekspertus e, darbui ES agentūroje. Bet sustiprinę agentūrą ir tai viena iš horizontaliųjų funkcijų, apie kurias kalbėjau. Sustiprinę agentūrą tikimės galėsime šį klausimą išspręsti, ypač su biudžetą tvirtinančių institucijų pagalba. Kalbėdamas apie mokymus valstybėms narėms, norėčiau paminėti, kad mokymai yra pagristi principu mm, išmokyk mokytoje. Tai yra tie žmonės paskui gali patys e, renkti mokymus. Taip pat noriu pakomentuoti poreikius susijusius su naujieji kuriamomis sistemomis, e, išėjimo, įėjimo taškų sistema, taip pat etijas, kitas sistemas, rengiamas dabar mokymų, rengiama mokymų medžiaga susijusius šiomis sistemomis. Ji bus paruošta kitų metų pradžioje. Ir 2019 bus metai, kuomet parengsime visą mokymų medžiagą susijusią su tais e, su, tom, su tomis sistemomis ir pradėsime mokymus rengti 2020-aisiais. Saveikumas tai karšta tema šiuo metu, ypač dėl duomenų apsaugos ir su privataus gyvenimo apsauga susijusių aktualijų. Atsakysiu į pirmininko užduotą klausimą. Saveikumo e, kūrime naujos sistemos nebus kūriamos, nebus sistemų, naujų sistemų duomenų apsaugai. E, tie patys apsaugos e, sprendimai galios ir ateityje pagal naują architektūrą, bet skir, skirsime duomenų apsaugą ir privataus, priva, privačių duomenų apsaugą, nes duomenų apsauga apima privačių duomenų identifikavimą sistemoje, taip pat at, e, tam tikrą atsakomybę už tai patikėti ir duomenų apsaugos e, prižiūrėtojo tarnybai, tačiau jis neaptiko jokių, e, mm, jokių nukryp, nukrypimų. O mes užtikriname galimybę užtikrinti privačių domenų apsaugą sistemose ir sistemos, į sistemas tokia galimybė, tokios apsaugos galimybė yra integruojama nuo kūrimo pradžios. Mes dirbome su pagrindiniu teisų agentūra. Ji peržiūrėjo šitų stambių informacijos technologijų sistemų kūrimą, ypač nagrinėjo, pavyzdžiui, įėjimo ir išėjimo e, taškų sistemos projektą. Ar koordinuojame pastangas su privačiu sektoriumi? Nuo pat pradžių sakėme, kad atvira ir sėkminga partnerystė su privačiu sektoriumi yra mūsų sėkmės garantas. Mes naudojamės technologijomis, tačiau mes nekuriame naujų technologijų inovacijų, nes inovacijas siūlo privatus sektorius. Ir todėl esame suinteresuoti e, kasmet rengti e, šiam sektoriu skirtus renginius. Taip pat rengėme apalaus stalo diskusijas ir, pavyzdžiui, e, spalio mėnesį svarstysime technologijas panaudojamas prie išorės e, e sausumos ES sienų, kad jas būtų galima panaudoti įėjimo ir išėjimo taškų sistemai. Per penkis metus pasisekė užtikrinti gerus e, ryš, santykius su, priva, su privačiu sektoriumi, su svarbiausiais jo veikėjais ir įgyvendiname, pavyzdžiui, 15 metais e, eksperimentinį projektą ir remiamės nuveiktų darbų. Dėl ponios Kudrickos klausimo saveikumo ir ISP bei saugumo išlaikymo tie du elementai nėra nieko nauja vertinant sistemas ir jie bus panaudoti tik užsitikrinant prieigą prie duomenų, viskas vyks tik našiau. Kitaip sakant, tos pačios prieigos taisyklės galiojančios dabar sistemoms, kuriomis rūpinasi EULIS ar Eurodac, turėtų būti įgyvendinamos ir, ir, ir kitoms sistemoms laikysimės visų galiojančių principų ir per ESP bei kitas sistemas duomenys bus naudojami kitaip. Prieiga prie tų duomenų bus daug našesnė ir tai bus tikrai naudinga pasienio priežiūros institucijoms bei teisės saugos institucijoms Europoje. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Ačiū. Uh, Labai ačiū ypač kolegoms, kurie atvyko į diskusijas. Dėkoju ponui Garkovui ir jo komandai. Sėkmės jums tolesnėme darbe. Susitiksime vėl greitai. Dėkoju. Ir baigiame ryto posėdį, rytinį posėdį. Koordinatorių posėdis numatytas pusė pirmos, o po to tęsime posėdį trečią valandą po pietų ir vyks klausimai dėl palengvinimo direktyvos pusė keturių. Dėkoju ir skanu, skanių pietų. Thank you. Thank you again. My pleasure. coordinators in this room.